Dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, visi susirinkusieji šioje salėje. Kaip e, paprastai tai yra visiems atviras įtrio komiteto posėdis. Beje, noriu pasakyti, kad mes visą laiką yra transliuojami, mūsų posėdis transliuojamas ir internete. Taigi iš karto ir pradėkime nes turime šiandien aptarti svarbių klausimų. Visų pirma, e, šios dienos darbo atvarkė. Ja galite rasti savo dokumento aplankuose. Mėly kolegos, ar jūs mane girdite ar negirdite? I don't like use this. Man labai nepatinka naudoti šį plaktuką bet panašu, kad be jo negaliu išsiversti. Labai ačiū. Taigi, kaip sakiau, darbo atvarkę galite rasti dokumentų aplankuose ir jeigu uh, komentarų nėra, tai e, galiu paskelbti, kad darbo tvarkė yra patvirtinta be pakeitimų, tokia kaip yra. Ar kas nors turėtų pastabų, panašu, kad ne. Taigi skelbiu, kad darbo tvarkė patvirtinta. Eikime prie antro klausimo, tai yra pirmininko pranešimai. Šį kartą pranešimų nėra nes praėjusią savaitę E, e, įvyko komiteto posėdis, kuris buvo padalintas į penkias dalis ir visi, visi pranešimai jums buvo išsiųsti. Eikime prie trečio klausimo, tai yra e, Europos energijos sąjungos kūrimas. Aš norėčiau pasveikinti Europos parlamentą atvykus Europos komisijos narį Maroš Ševčiovič. Jis yra komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už energijos sąjungą. Gerbiamas Maroš, jūs Nekartą buvote atvykęs į Europos parlamentą per praeisą kadenciją, bet šį kartą jūs einate kitas pareigas. Praeisį kartą, kai pas mus buvote atvykęs, buvote atsakingas už tarp institucinį bendradarbiavimą, dabar už energijos sąjungą. Jūs buvote pirmininko pavaduotoju ir per ankstesnę kadenciją, bet šiandien esate atsakingas už energijos sąjungą, o tai yra ir įtrio komiteto kompetencija. Mes e, norėtumėm surinkti diskusiją tam, kad galėtumėm pasikeisti svarbiausiamis mintimis busimai kadencijai, tai svarbu ir tarybai, ir parlamentui, ir komisijai. Šiai diskusijai mes esame numatę dvi valandas visai diskusijai. Taigi šią diskusiją turėtumėm baigti maždaug penktą valandą po pietų. Dabar norėčiau jūsų pasidalinti įžanginėmis pastabomis, o paskui galėsime pradėti diskusiją. E, labai ačiū gerbimas pirmininkė ir šį pusę, kaip kolegos nariai, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi matydamas jūsų tiek daug šiame posėdėje, kurie nori aptarti energetikos sąjungos klausimus. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir jūsų komitetui, kad surengėte šį neįlinį komiteto posėdį, kadangi yra Aišku visiems, jog energetikos sąjungos projektas yra labai svarbus Europos piliečiams, labai svarbus Europos sąjungai apskritai. Energetikos sąjungos kūrimas yra vienas iš didžiausių prioritetų Junkerio komisijai. Aš jaugiuosi, kad net šiandieną galiu Jums trumpai pristatyti keletą minčių apie tai, ką mes dabar darome jau Ir labai svarbu yra prisiminti, kad geri pasiūlymai atsiranda po gerų diskusijų. Žinau, kad jūs esate patyrę specialistai energetikos sityje, labai išsamei esate šį klausimą aptarinėję tą norėjau akcentuoti ir noriu pasakyti, kad noriu išklausyti jūsų, e, užsirašyti, pasižymėti jūsų prioritetus, jums rūpimus klausimus, jūsų mintis. Žinau, kad kai kurie iš jūsų rengėte e, dokumentus apie energetinę sąjungą, kai kurie tikriausiai asmeniškai su manimi susisieks, kad galėtume padiskutuoti apie tai. Uh, O savo ruoštų norėjau pasakyti, kad esu asmeniškai pasirengęs per ateinančią savaitę su jumis dirbti kartu, kad pasiūlymai dėl energetikos sąjungos būtų kaip galima toliau siekiantis. E, mūsų šios dienos posėdis yra labai savalaikis. Prieš mes dabar porą savaičių bandysime e, baigti tekstą ir e, lauksiu jūsų minčių. Kalendorius. Tikimės, kad e, iki vasario pabaigos komisija pasiūlys, patvirtins pasiūlymus ir paskui kalbėsime su pirmininku Buseu, kaip užtikrinti, kad jūs pirmieji gautumėte oficialią informaciją apie energetikos sąjungos projektą, kaip galima sukurti struktūrą, pagal kurią diskusijos tarp parlamento ir komisijos bei tarybos e, galėtų vykti toliau atsiradus tai naujai e, sistemai, kurią pasiūlysime. Kolegos, nariai, draugai, dabartinė komisija e, pažadėjo būti kitokia, e, daugiau dėmesio kreipti į svarbiausius dalykus, o svarbiausi dalykai siemi su politikos priemonėmis, kurios labiausiai veikia kasdieninį piliečių gyvenimą visoje sąjungoje turime užtikrinti, kad visi galėtų susimokėti būsto šildymo išlaidų, nežiūrint geopolitinio nestabilumo pasaulyje. Mes turime užtikrinti, kad mūsų bedromės, bedrovės įskaitant e, MVI, galėtų pirkti energetikos išteklius konkurencingomis kainomis ir būtų augimo varikliai, kurtų tokias būtinas darbo vietas ateityje. Ir e, Helsinkio ar porte dirbantis mokslininkai turėtų turėti galimybę Europoje pristatyti savo idėjas, kad jiems nereiktų išvykti JAV, Kiniją. Mes norime, kad Europa būtų šioje srityje lyderė. Taip pat reikia užtikrinti, kad mano mūsų vaikai Bratislavoje ar bet kuriame mieste, miestelėje, kaime Europos ir jų vaikai niekada, niekada neturės e, mokėti už e, ankstesnių kartų klaidas aplinkos saugos srityje. Tie tikslai atrodo labai ambicingi, bet juos galime pasiekti. Dabar politinis klimatas yra palanku sukurti ir padėti gyventi energetikos sąjungą. Dabartinė geopolitinė e, situacija prie mūsų rytinės sienų, nors ten vyksta labai rimti dalykai, bet dėl to energetinio saugumo klausimai grįžo į mūsų darbo tvarkę. 30 e, metų klimato ir energetikos sistema, tarybos sustarimas dėl jo atvėrė e, duris abicingam sustarimui Paryžiuje. Taip pat politiniai lyderiai pademonstravo atsakomybę pasirengimą siekti, kad šiltname efekto e, dujų emisijos mažėtų. O emi, Europos komisija sieks sukurti tvirtą Europos Sąjungą, kuri turėtų tvirtą kovos su klimato kaita politiką. Turime Junkerio planą, e, kuris numatys finansų priemonės energetikos sektoriai labai svarbu yra sutelkti kritinę politinės valios masę, kad galėtume pasiekti savo tikslų ir e, įdėkti pokyčius. Aš manau, kad dabar turime galimybės užtikrinti, kad taip ir būtų. Dabar atėjo laikas padaryti didelį šuolį į priekį, dėl to turime užtikrinti, kad tikrai pasinaudosime šią galimybę. Ponios ir ponai, nežiūrint E, nemažos pažangos, kuri padaryta per ateinančius met, praeitus metus ir mes iš tikrųjų pasiekėme tos pažangos. Mes turime būti sąžiningi, atviri ir turime sakyti, kad mūsų dabartinė energetikos politika yra netvari e, visomis prasmėmis. Visos kainos yra labai lakios dėl to, kad spekuliuojame trumpalaikė Naftos kainos yra e, labai kintančios dėl to, kad vyksta spekulacijos tiek trumpalaikėje perspektyvoje, tiek ilgesnės e, perspekty, ilgesnėje perspektyvoje. Ir dėl to atsiranda, mums reikia e, pasirenkti pertrauk, pertraukiams tiekimo, išsiugdyti tam tikrą tvirtumą. Matome skaidrėje, kaip mes priklausomi nuo naftos ir dujų. Uh, E, importo iš trečiųjų šalių, kaip Europos Sąjunga. Europos Sąjunga 90 procentų e, naftos importuoja 66 procentus dujų ir 42 procentus kietojo kūro. Šešios valstybės narės 100 procentų yra e, priklausomas nuo dujų iš Rusijos. Taigi mes turime dabar suprasti, ką reikia mums daryti ir kaip pats stengiamasi didinti mūsų nepriklausomą, užtikrinti energetinį saugumą ir kaip geriau panaudoti mūsų pačių energetikos išteklius. Mes taip pat turime būti labai atviri ir pripažinti, jog mūsų energetikos sistema yra susiskaidžiusis į 28 atskiras sistemas ir mūsų kontinentas nėra pakankamai integruotas į energetikos sistemas. Jeigu pasižiūrite į skaidrės, pamatysite, kokią skirtingą politiką skirtingos šalys ir regionai įgyvendina ir kaip tai susijęs su pajėgumų e, kūrimu ir stiprinimu. Pajėgumai yra būtini tam, kad būtų galima užtikrinti, jog nebus e, pertrau, pertraukių teikiant energetikos išteklius. Bet ar mes turime visur ES tokius e, pajėgumų mechanizmus, ar, vis, kita vertus, ar visur jų reikia, ar reikia visur brangiai už juos mokėti, gal reikia ieškoti europinio sprendimo. Jūs tikriausiai sutiksite su e, manimi, kad ES šiuo atveju yra atsakymas. Pasižiūrėkime į paramos atsinaujinantiems šaltiniams sistemas. E, E, mes e, daug mokome už tai, kad pasirinkime nacionalinės sistemas, o ne europinės. Aš e, susitinku su vairiausiais idėjų centrais, skaitau daug tyriamosios medžiagos ir pamačiau vieną skaičių, kuris mane pritrenkė. Jeigu nuo pradžių ES būtų ėmusis veiksmų E, atsinaujančių e, šaltinių srityje, tai mes būtume e, sutaupę 140 milijardų eurų. Kita Europos problema yra ta, kad daugelis iš mūsų po šio posėdžio grįž į šiltus namus, bet dėje labai daug yra namūkių, kuriuose nėra pakankamai šilta dėl to, kad žmonės negali sauliaisti to. 10 procentų namų ūkių yra labai prastos energetinės būklės, tiksliau gyvena energetiniai skurdžiai. Ir mes turime užtikrinti, kad ta problema bus išspręsta ateityje. Bet e, prisiminkime ir bendrovės, ne tik namių ūkius, tris kart daugiau kai kurios įmonės moka negu kad amerikiečių bendrovės. Tai yra didžiulė našta mūsų pramoniai, mūsų ekonomikai. Jeigu kalbėsime apie mūsų pramonę, tai dešimt pagrindinių e, saulės energijos e, plėtojimo bendrovių yra ne Europos Sąjungoje, o mes turime e, plėtoti tvarę žemų CO2 emisijų ekonomika ir visuomenė. Mes turime kalbėti apie dėlės įmonės ir apie mažus vienetus, apimti viską. Aš per savo klausimą kalbėjau apie planus dėl energetikos sąjungos, kuriuos mes ketiname įgyvendinti. Ir paminėjau ką tik keletą iššūkių. Norėjau, kad dabar mes atkreiptume dėmesį į penkis labai svarbius tarpusavėje susijusius klausimus. Mes vasarį pasiūlysime pagal kiekvieną iš tų penkių elementų konkrečių veiksmų. Greitai pristatysiu aš juos arba penkias dimencijas. Žiūrint į dabartinę situaciją, labai mums aišku, kad reikia padidinti atsargų tiekimo saugumą, tai turi būti pagrįstas solidarumu ir pasitikėjimu. ES daugiausiai energetikos importuoja pasaulyje, vertė importo energetinio yra 400 milijardų eurų per metus. Mes turime mažinti energetinį priklausomumą, bet tam reikia mums e, taupiau naudoti energetikos išteklius, geriau pasinaudoti vietos energetikos ištekliais. Taip pat reikėtų geriau diversifikuoti tiek tiek šaltinius, tiek energetikos išteklių tiekėjus. Manau, kad sagata e, su South Stream e, turėtų mums būti gera pamoka. Taip pat reikia daugiau skaidrumo sudarant susitarimus dėl dujų tiekimo, kol kas jie nėra skaidrus. Ir turime mes kartu dirbti su ponia Mogerini. Reikia plėtoti nuoseklę ES energetikos diplomatiją. Mes esame didžiausia ekonomija pasaulyje, mes esame didžiausias klientas ir mes turime būti atitinkamai e, gerbiami. Antra ašis arba dimensija yra sukurti bendrą labai konkurencingą vidaus energetikos rinką. Mes jau daug ką pasiekime, bet žinome, kiek dar reikia pasiekti. Mums reikia energetikos rinkos, e, kurioje energetika laisvai keliautų ir kur bendrovės konkuruotų, e, siekdamas užtikrinti geriausias kainas ir kur būtų atsižvelgama į vis, visuomenės ir aplinkos poreikius. Reikia taip pat mažinti reglamentavimo kliūtis tarp valstybių narių. Aišku, tai nevyks per vieną dieną. Mes turime e, plėtoti regioninį bendradarbiavimą Europos struktūrose. Aš neseniai e, bendravau su merais miestų ir vietos energetikos bendrovėmis ir aš esu įsitikinęs, kad mes galėsime sukurti energetikos sąjungą tik aktyviai dalyvaujant piliečiams, vietos veikėjams ir miestams. Mums reikia išmanių miestų. Mes iš tikrųjų turime e, pasitelkti piliečius, kad jie paremtų mūsų darbus, kad jie jaustųsi savininkai tų visų pokyčių, kuriuos pasiūlysime. Trečia labai svarbi dimensija ir aspektas kurį norėčiau pasiūlyti, yra taupesnis energetikos išteklių naudojimas. Kaip mes visi žinome, švariausia energetika yra ta, kurios mes nenaudojame. Uh, mažiau energetikos, jeigu vartosime, reikš, kad mažiau e, teršime, mažiau mokėsime ir išlaikysime savo energetikos išteklius. Ir tai turėtų palankiai atsiliepti e, tiekimo saugumui, konkurencingumui ir tvarumui. E, vartotojai taip pat turėtų būti dėmesio centre atlikta daugybė tyrimų, kurie rodo, kad vartotojai gali labai daug išlošti nuo e, rinkos privalumų, jeigu taupiau naudosime energetikos išteklių. Aš dalyvau įvairiuose sustikimuose ir, ir e, išgirdau, kad 90 procentų mūsų namų ūkių yra neefektyvus energetinė prasme. E, taip pat bendravau su pensijų fondų atstovais, kurių turtas yra 90 trilijonų e, eurų, jie sakė, kad būtų mielai investuotų į energetikos sektorių. Dėl to mes turime siekti užtikrinti sąsajas ir reikia kalbėti apie taupesnį energetikos išteklių vartojimą, pajungti vietos valdžią merus ir nebijoti, kad ta sudėti, užduotis bus per sudėtinga. Mes turime pradėti tą procesą. 40 procentų energetikos išteklių, kuriuos naudojame skirti šildymui, aušinimui. Ir mes tikriausiai galime kur kas geriau energetikę panaudoti negu kad dabar. Ir ketvirta labai svarbi yra dimensija ir aspektas. Tai yra būtinybė e, sumažinti e, taršą, e, užtikrinant žemesnės CO2 emisijas. Mes keliaujam link Paryžiaus ir e, tas kelias veda, veda taip pat link energetikos e, sąjungos. Mes įsipareigojame bent 40 procentų sumažinti šiltnamio efektą sukenčių dujų emisijas. Turime siekti to tikslo. Lima ES dirbo susitelkusi, vyriausiai galiotinė Mogerini, kartu su komisijos nariu Arijas Kanjete ir aš pats. Uh, E, dirbsime toliau, siekdami užtikrinti, kad šis bendradarbiavimas, kad vienas balsas klimato diplomatijoje būtų girdimas e, kaip garsus e, balsas ir aiškus, ir mes tikimės sėkmės Paryžyje, nes tai ne tik Europai būtent dalykai, bet ir visai planetai. Bet mes turime atlikti ir savo namų darbus ir aš norėčiau visas šalis paraginti pasiekti susitarimo dėl rinkos stabilumo rezervo, kad mes galėtume dirbti dėl apivartinių taršos leidimų sistemos peržiūros. E, to labai reikia, labai daug kas to tikisi, pirmiausiai verslas ir mes turime sustiprinti savo pastangas atsinaujinančių energetikos išteklių gamybos srityje. Kaip pirmininkas Junkeris sakė, energetik... Europa turi būti lyderė pasaulyje atsinaunančių šaltinių srityje. Tai susiję su transporto švaresniu sektoriumi, e, kuriame bus mažiau e, emisijų. Mes taip pat turime galvoti, kaip e, paskatinti atsinaunančios energetikos išteklių gamybą, investuojant į mokslinius tyrimus ir inovaciją. Mes turime galvoti ne tik apie alternatyvę energetiką, bet ir apie e, mažnymą veiklos, kuri naudoja daug energetikos išteklių mes e, tada pasinaudosime eksporto pramonės galimybėmis, o tai užtikrins augimą ir darbo vietų kūrimą. Mes žinome, kad tai ir jums labai dėlis prioritetas ir žinome, kad uh, jūs kalbėsite apie tai, e, kai nagrinėsite kitą šios dienos darbo tvarkės klausimą. Gerbiami nariai, aš jums ką tik pristačiau penkis aspektus. Tai yra e, holistinio požiūrį reikalaujantis dalykai. Reikia įtraukti įvairias rytis - transportą, konkurencingumą, e, žemės ūkį, pramonės politiką. Laiko daug neturiu, taigi negalėjau kalbėti išsamei apie visus aspektus, bet aš esu įsitikinęs, kad jūs supratote, kokie mes esame ambicingi. Ir aš asmeniškai sieksiu užtikrinti, kad kad tie aspektai yra tinkamos politikos priemonės bus įgyvendamos vieningai kad mes įveiksime pasidalymo kultūrą ir sutelksime visus suinteresuotus asmenis, kad visi sieksime tų pačių tikslų. Energetikos sąjunga taip pat reikalauja tvirtos ir patikimos valdymo sistemos. Aš labai didžiai perskaičiau uh, laišką, kurį jūs atsiuntėte pirmininkų Junkeriui, komisijos nariui Arieskanietė ir man šiuo klausimu. Uh, Aš e, e, labai rimtai žiūriu į jūsų susirūpinimą ir sutinku su tuo, kad parlamentas kaip e, teisėkuros proceso dalyvis vaidina labai svarbu vaidmenį, kuriant energetikos sąjungą. Būtent todėl Todėl, kai e, kolegija maždaug po mėnesio patvirtins energetikos strategiją, aš iškart e, iš komisijos atvyksiu pas jūs, kad galėčiau pristatyti išsame strategiją jums, Europos parlamento nariams. Aš tai padarysiu ir todėl, kad mums reikės jūsų paramos. Tikiuosi, kad jūs e, mus paremsite, nes mes galėsime įdėkti pokyčius tik tuo met, jeigu jūs mus paremsite. Pirmininkė jums leidus, aš norėčiau dabar ir baigti. Ir labai mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai jums ačiū. Ačiū, kad leidote man taip ilgai kalbėti. Thank you. Dėkui. Dėkui, gerbiamas vicepirmininkė, už jūsų pristatymą. Kaip ir mūsų ankstesnio klausimo metu. Šiemet paminėjote, šiandien paminėjote daug svarbių dalykų. Jūs taip pat puikiai žinote, kaip visos ES institucijos linkia bendradarbiauti. Ir dėl to atvykote ir į Europos parlamentą pristatyti savo pasiūlymus, kurie skirti Europos parlamentą energetikos sąjungai. Mums tai yra labai svarbu. Dabar mm, pradėkime nuo to, kad suteiksiu žodį e, mūsų koordinatoriams EPP frakcijos vardu Kristian Kariš. Karič. Dėkui, mm, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ševčiovičiui už pristatymą to, ką jūs dabar darote. Mūsų komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą, jisai skirtas energetikos saugumui ir aš manau komisija turbūt atsižvelgs į šį mūsų pranešimą, rengdama bendrą savo pasiūlymą. Jūs kalbėjote apie saugumo tiekimą ir apie energetikos vidaus rinką. Norėčiau kai kurių paaiškinimų. Prieš dvi savaitės, kiek žinau, jūs buvote Maskvoje ir ponas Milleris sakė, draugė, dabar tieskite mm, liniją su Turkija, nes už dviejų metų per Ukrainą dujos nebeis, nebetekės. Taigi turite tam ruoštis toks pasakymas labai gerai parodo, kokį partnerį mes turime ir kokios problemos mums kyla, nes mūsų partneris yra visiškai nenuspėjamas. Taigi norėčiau paklausti, ką realiai galima padaryti. Mūsų rinka labai suskaidyta, labai fragmentuota, bet aišku, visi suprantame, kad mūsų tas rytinis vadinamas partneris yra Rusija. ir daugelis valstybių narių dvišalių pagrindų su Rusija derasi dėl e, dujų tiekimo, nes Rusija vienokį sandorį sudaro su viena valstybė narė, kitokį su kita ir ponas Milleris e, turi visas kortas, visus kozirius savo rankose ir komisija tik po to sužino, ką atskiros valstybės narės yra susitarę. Ar jūs planuojate keisti e, taip, kaip dabar mes Mm, deramės. Ar planuojate dėrėtis vienu balsu už visus 500 e, milijonų ES gyventojų? Kaip jūs užtikrinsite, kad visos įmonės, kurios atsakingos už energetiką, kalbėtų vienu balsu? Jei mes tapsime labiau nepriklausomi, naudosimės labiau vietos energijos ištekliais, tai aišku, kad mūsų padėtis sutvirtės, bet visiškai atsisakyti energijos tiekimo iš rytų negalėsime. Taigi, kaip jūs planuojate sustiprinti mūsų pozicijas, kad ponas Milleris nebesijaustų mm, toksai e, mm, toksai tvirtas. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Nika. Dėkui, e, ponė pirmininkė. Kalbėsiu rumuniškai norėčiau paklausti, kada komisija planuoja peržiūrėti direktyvą dėl energetikos efektyvumo ir dėl pastatų energetinio efektyvumo. Ir aš tikiuosi, kad nauji komisijos pasiūlymai atsižvelgs į labiausia pažeidžiamus vartotojus, į tuos, kurie yra energetiškai skurdžiausi mum reikia, kad galėtume turėti tvarę ekonomiką, tvarę energetiką. 30 metais e, prognozuojama, kad energetikos sritis sudarys labai svarbę Europos ekonomikos dalį. Kalbant apie klimato kaitos e, tikslus, ką jūs čia matote kaip pagrindinį dalyką? Pramonė sunaudoja labai daug energijos ir aišku, kad pramoniai reikalinga, kad energijos sektorius būtų tvarus ir patikimas. Kaip mes galėsime tą užtikrinti? Ypač turint galvoje, kad energetikos kaina e, tiesiogiai susijusi su ekonomika. Kaip užtikrinti, kad energijos kaina ateityje būtų prognozuojama. Tai taip pat susijęs su e, energetikos išteklių dotavimu tarp jų yra atsinaujinančios energetikos dotavimų. Paimkime Rumunijos pavyzdį. E, pavyzdžiui, vėjo energija Rumunijoje parduodama pigiau negu kad jinai kainuoja. Dėkoju. Dabar e, suteiksiu žodį ECR frakcijos e, koordinatoriui, ponui Grubalčik. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, dėkoju Jums už Jūsų įžanginės pastabas. Iš jų aiš, aiškėja, kokia mūsų ateitis susijusi taip pat ir su energetikos sąjunga. Norėčiau keletą komentarų pateikti. jūs iškėlėte svarbiausias problemas, taip pat ir rytų tiekėjo problemą mm, ir kas bus, jeigu rytų tiekėjas nustos tiekti Europai energiją. Ar mes esame pasirengę alternatyvių tiekėjų paieškai ir kiek tokie alternatyvūs tiekėjai kaštuotų? E, kainuotų. Jūs minėjote taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Tai svarbu, bet atsinaujinanti energetika kol kas yra pati brangiausia. Kaip mes galime užtikrinti e, atsinaujinančios energetikos konkurencingumą? Jūs taip pat nekalbėjote apie tuos energijos šaltinius, kurie Europoje dabar yra naudojami. Kalbant apie anglės nenaudojančią ekonomiką, tai yra svarbu, bet energiją galime gaminti ir iš tradicinių e, išteklių - anglės, dujų ar skalūnų dujų. Ką jūs apie tai galvojate? O kalbant apie e, paneuropinės pan jungtis. Ar galėtumėt pakomentuoti, ką komisija siūlo e, ir kaip siūlo tokias tarpusavio europinės jungtis finansuoti? Jos mažintų riziką mūsų energetikos rinkoje. Noriu paklausti, ar komisija yra pasiruošusi pateikti atitinkamas finansinės e, detalės susijusias su energetikos sąjunga. Dėkui toliau valdė vardu kolega Petersenas, įtrė komiteto vicepirmininkas. Dėkoju, gerbiamas komisijos nariai. Aišku, jūsų uždavinys yra labai didelis, labai sudėtingas. Turiu e, keletos rušių klausimus, jie susiję su valdymu ir su finansavimu. Aišku, kad mums reikia kad turėtume tikrą valdymo, tinkamą valdymo struktūrą, jei kalbame apie energetikos sąjungą ir ta valdymo struktūra paremta uh, atitinkamai teisės, atitinkamais teisės aktais. Taigi norėjau paklausti, ar mes turime visus reikalingusias aktus ir ką Jūs galvojate apie bendro sprendimo prieimimo procedūras. Kaip Jūs užtikrinsite, kad šis parlamentas, kuris demokratiškai išrinktas, aktyviai dalyvautų e, procese skirtame sėkmingam visų teisės aktų gyvendinimui? Ar e, tos ataskaitos, kurias valstybės narės pateikia, tos metinės ataskaitos, kurias valstybės narės pateikia e, komisijai, ar jos pateks ir e, parlamentui pagal bendro sprendimo procedūrą. Taigi norėčiau jūsų komentarų e, valdymo klausimais. Dabar finansavimas, kad visi svarbus energetiniai projektai būtų finansuojami, reikia pritraukti daugiau ir privataus sektoriaus investicijų, nes jūs minėjote, kad yra labai daug projektų, tarp jų ir e, siekiančių didinti energetikos efektyvumą, bet mums reikia turėti pakankamai investuotojų. Ir kaip jūs galvojate, kaip mes galėtume nubiurokratinti pono Junkerio investicijų planą, kad iš tiesų tos investicijos atsidurtų ten, kur reikia. Taigi, kaip planuojate visą tą mašiną paleisti? Ką konkrečiai galėtumėt pasakyti? Dėkui. Dėkoju už komentarus. Įtrė komitete visuomet yra problema. Kas turėtų kalbėti pirmas? Įtrė komitete žaliųjų frakcija yra skaitlingesnė. Taigi dabar suteiksiu žodį Klot Turmas. Žaliųjų frakcijos vardu prašom. Dėkui komisijos nariui už tokią bendrą būsimų uždavinių apžvalgą. Galbūt e, reiktų pavadinti, kad tai bus klimato ir energetikos sąjunga. E, taip pabrėžiant, kad tai susiję ir su mm, klimato kaitos aspektais. Aš esu nustebęs, kad pir, teikiant pirmą kartą šį pasiūlymą, jame jokio vaidmens nebuvo suteikta piliečiams, bet dabar tą klaidą jūs ištaisėte Ir aš manau, kad labai svarbu yra įtraukti piliečius ir miestus į šią sferą. Kalbant apie Rusiją, mane nustebino tai, kad jūs buvote Rusijoje. Aš žinau, kad jūs esate politikas, kuris nuolat ieško bendravimo galimybių ES tikslas yra užtikrinti 40 procentų energijos efektyvumą. Jei tą padarysime, tai sutaupysime 40 procentų mūsų dujų e, paklausos, o iš Rusijos mes įsivežame maždaug 33 procentus dujų, taigi išspręstume Rusijos problemą. Aš labai džiaugiuosi, kad jūsų uh, Mm, dokumentas numato ir e, paklausos mažinimą, bet taip pat norėčiau, kad neužmirštume ir kitų svarbių aspektų, pavyzdžiui, eko dizaino, kuris leistų mažinti energijos kaštus vartotojams, mažinti uh, elektros poreikį ir ekodizainas tikrai turėtų rasti deramą vietą jūsų pasiūlyme. Atsinaujinanti energetika. Kolegos sako, kad jinai yra brangi. Bet jie klysta, nes atsinaujinanti energetika buvo brangi. PV Pietų Afrikoje saulės energetika dabar yra pigesnė negu kiti atsinaujinanti energijos šaltiniai. Kinija paskiria 25 milijardus, kad sukurtų nulį Ehm, kad, kad būtų galima investuoti į saulės energiją su nulinėmis palūkanomis. Taigi, ehm, tai yra labai svarbis rytis ir New Yorkas, pavyzdžiui, New Yorko miestas dabar labai remia saulės energiją ir yra investavęs 7,5 700 ir yra investavęs 750 milijonų dolerių į šį projektą. Toliau regioninė, regioninės struktūros, mano nuomonė, yra labai svarbios. 73 e, procentai mūsų piliečių nori energetikos sąjungos, bet nacionalinės vyriausybės nenori, kad jų nacionalinė energetikos politika būtų kišamasi. Aš manau, kad galbūt čia turėtume e, intensyviau dirbti ra, ra, regionų e, lygmenių. Ką Jūs apie tai galvojate? Dėkui. E. Labai ačiū. Toliau guoja vardu. Kolegas Rikijotis, prašom. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotojau komisarė, jums teko tikrai labai sunki užduotis, turiuomenį energijos sąjungą. Mm. Labai svarbu, kad ši sąjunga e, puikiai veiktų, bet norint tai pasiekti, reikia didžiausią dėmesį skirti vartotojams bei smulkiam bei vidutiniam verslui bei savivaldoms. Mums energijos klausimas yra tikrai labai svarbus. Taip pat aš manau, kad labai svarbu kovoti su vadinamuoju energetiniu skurdu. Gerbiamas komisarijus, pats sakėte, kad ir šiomis dienomis uh, Europos Sąjungoje yra nemažai e, piliečių, kurie e, kenčia e, nuo energetinio skurdo. Turime užtikrinti, kad visi piliečiai galėtų gauti energijos palankiamis sąlygomis, palankiamis kainomis. Aš manau, kad reikėtų užtikrinti energijos rytyje viešoją kontrolę ir viešasias struktūras. Kaip jau sakė ir kiti kolegos, uh, Iš tikrųjų, reikėtų daugiau dėmesio skirti ir e, atsinaujančios energijos šaltiniams, bet dėja šiandien apie tai nekažin ką konkretaus išgirdome. Toliau kitas svarbus klausimas - tai kova su valstybių narių energetinė izolacija. Jūs sakėte, kad jūsų tikslas iki 2015 metų pabaigos Įveikti valstybių narių ir regionų e, energetinę izolaciją, kuriant energetinius tinklus. Mums e, norėtųsi ir konkrečių pasiūlymų, kaip bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis, siekiant užtikrinti taiką, e, taikų sambuvim, o taip pat ir ekonominę gerovę. Norėčiau pastirauti, kokių priemonių Energijos sąjunga gali imti šią linkme. E, kalbant apie alternatyvius energijos šaltinius, noriu pabrėžti dar vieną dalyką. E, kurdama energijos sąjungą, Europos sąjungą, turėtų nepamiršti viduržėme jūros e, regiono rytų. Man atrodo, kad ir ten yra alternatyvių apsirūpinimo energijos šaltinių. Europos Sąjunga e, turi vaidinti svarbesnį politinį vaidmenį tame regione, taip pat ir finansinį vaidmenį. Labai ačiū. Dėkoju. Toliau kolega Schaffhauser, neprisijungęs prie jokios frakcijos, prašom. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Atsiprašau dėl to, kad turėsiu išeiti, nes vyks užsienio reikalų komiteto posėdis, bet dabar norėčiau pasakyti du dalykus. Europa norėjo paremti ekonomikos e, plėtrą. Ir kaip dėl energetikos saugumo dalykų, ar mes nesu, nesukursime nesaugumo? Ne Aš Alzase buvau atsakingas už energetikos reikalus savo karjeros pradžioje ir mes e, sudarinėdavome ilgalaikės sutartis už garantuotą kainą, kurios leido mums e, užsitikrinti tikrumą. Dabar to nebėra. E, atviras rinkos, momentiniai sandoriai. Yra tokie sandoriai, kurie neleidžia e, galvoti apie ilgalaikės investicijas ir užtikrinti energetikos išteklių saugumą. E, Antras dalykas susijęs su subsidiarumo principu. E, jeigu mes e, norėsime e, kurti saugų, ar ne, ar bus toliau užtikrinamas saugumas ES mastu, jeigu jau valstybės narės, pavyzdžiui, yra užsitikrinusios energetiniai e, saugumą. Jūs kalbėjote taip pat apie taupimą, 20 procentai tai yra 80 milijardų. E, Pirmininkas Busekas yra kalbėjęs apie Junkerio planą ir apie tai, kad mes turėtume galimybę tarti savo nuomonę dėl energetinio saugumo projektų. Aš noriu pasakyti, kad jeigu kalbėsime apie tam tikrą ekonominę pagalbą, finansinę pagalbą, tai milijardai eurų turi būti skiriami pirmiausiai ne bankams, o projektams, iš tikrųjų ekonomikai. Ir e, norėčiau, kad e, po 20 metų niekas nesakytų, kad mes labai daug investavome, bet nieko nepasiekėme, kad neužtikriname energetikos saugumo. Taigi aš norėčiau jūsų nuomonės e, apie tuos tris pastebėjimus. Labai ačiū. Toliau ponas Elmer iš EFFD. Jis yra paskutinis kalbėtas, o paskui teiksime žodį komisarui tam, kad jis atsakytų į išgirstus klausimus. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš galėčiau pa, e, pacituoti e, poną Tajanį, kuris e, anksčiau būdamas komisaru kalbėjo apie energijos kainas. Jos, jis sakė, kad jos tarsi žudo Europą o taip pat ir pramonę. Aš buvau susitikęs su aliuminio plieno, taip pat naftos perdirbimo sektoriaus atstovais ir aš tikrai esu sukrestas e, to, ką sužinojau Per pastarosius septynerius metus šios sektoriaus apimtis sumažėjo 34 procentais, buvo prarasta daug darbo vietų, tai 40 tūkstančių darbo vietų. Na, o dabar e, vis daugiau importuojama, importo apimtis išaugo apie 50 procentų. Taigi, e, darbo vietos dinksta. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie naftos sektorių. Uh, yra pigiau importuoti naftą iš Afrikos ar Rusijos, o ne ją perdirbti čia, Europoje. Ir vėlgi ir šiame sektorija buvo prarasti tūkstančiai darbo vietų, daugiau kaip 10 tūkstančių darbo vietų. Apie 10 tūkstančių darbo vietų tiesiogiai buvo prarasta 40 procentų netiesiogiai. Taigi, e, iš tikrųjų, šie pramonės sektoriai tikrai labai kenčia, o tuo tarpu mes čia Europos parlamente kalbame apie rinkos stabilumo rezervą. Mes turėtumėm e, nepaversti Europos Sąjungą tokia vieta, kur būtų neku, neku, kuri būtų nekonkurencinga. Kalbant apie e, naftos e, sektorių, Tai čia noriu paminėti Junktinėje karalystėje parengtą ataskaitą, e, kur kalbama apie e, e, tai, kad dėl CO2 emisijų naftos produktų kainos ES išaugo. Ir taip pat vis dėlto tai reikėtų, reikėtų nepamiršti, kad jeigu mes importuojame tokius produktus iš kitų šalių į ES, tai e, reiškia, kad CO2 emisijos tik didėja. Taigi mes prarandame darbo vietas, prarandame gamybos apimtis, o tuo tarpu CO2 emisijos kiekis vis didėja. Tai jeigu ne, tai nebeprotybė, tai kas tai yra? Ačiū. Toliau e, suteiksiu žodį gerbiamam komisijos pirmininko pavaduotojui. Gal jūs galite pateikti savo atsakymus ir pastabas. Gal galite sureaguoti visus tuos klausimus, kuriuos ką tik išgirdome. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti gerbiamiems parlamento nariams už komentarus ir klausimus. Į klausimus pabandysiu atsakyti eilės tvarka. tvarką. Visų pirma, panas Karinč, labai ačiū už e, savo iniciatyvą parengtą pranešimą. Jis pasirodė tikrai laiku. E, jūsų pranešimas labai padės ir Europos komisijai tęsti savo darbus mes su e, susidomėjimu perskaitysime jūsų pranešimą ir pasistengsime kiek įmanoma labiau į jį atsižvelgti. Jūs kalbėjote ir apie Rusiją, tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Mes tikrai turėsime spręsti santykius su šia sudėtinga partnerė. Jau nekartą buvau sakęs, kad, sakau, kad sakiau, jog kalbant apie Gazpromą, Gazpromo atvejį, ir bendravimas su tokiomis įmonėmis, tai nereikėtų e, e, vien tik tais e, kalbėti apie neigiamas naujienas. Aš manau, kad tokios įmonės turėtų prisitaikyti prie naujos realybės. Buvau nuvykęs į Maskvą ir nustebau ne tik aš, bet ir kiti kolegos buvau susitikęs su kitais kolegomis. Buvo kalbėta apie dujų tiekimo ateityje. Aš nekartą sakiau, kad jų siūloma sistema mums netinka, ji tiesiog neveiktų. Sudarant susitarimus dėl dujų nepakanka nurodyti vien tik tais dujų tiekimo apimtis. Reikia taip pat e, nurodyti ir tiekimo sąlygas ir tiekimo vietą. Taigi e, reikia, kalbant apie sutartį, susitarti ir dėl tiekimo vietos. Kiekvieną vasarą mes esame susirūpinę dėl to, kasgi atsitiks žiemą dabar mes visai patenkinti dabartinę padėtimi žiemą, bet esame susirūpinę dėl to, kas atsitiks vasarą po kovo mėnesio. Mūsų partneriai iš Rusijos panašu, kad laikosi tokios pozicijos, jog pasibaigus kovai teks grįžti e, prie ankstesnės sutarties, kuri buvo sudaryta dar prieš prasidant įvykiams Ukrainoje. Tai ką reikėtų daryti, to ir teravosi ponas Karinč. Aš manau, kad mes turėtumėm dirbti visais lygmenimis. Visų pirma, mes turime diversifikuoti e, e, gaunamos energijos šaltinius, turiu omeny ne vien tik tais e, energijos tiekimo maršrutus, bet ir šaltinius. Reikėtų pagalvoti ir ką daryti su pietiniu dujotiekiu. Šiuo klausimu vasario mėnesį susivyks, įvyks labai svarbus susitikimas, ten dalyvaus prie pietinio dujotekio esančios šalis. Mes turėtumėm išmokti Nabuko dujotekio pamokas, išsiaiškinti, kokie yra mūsų politiniai prioritetai ir tam turėtumėm skirti didžiausią dėmesį. Mes taip pat turėtumėm vertinti dujotekio tiesimo pažangą, įvertinti kylančias problemas, tik taip galime tikėti sėkmės. Aš tą patį galėčiau pasakyti ir apie viduržėmio jūros regiono e, dujų centrą. Dar nemažai reikėtų padirbėti su Alžyru. Taip pat turėtumėm nepamiršti ir suskystintų dujų terminalų mes neturime tinkamų suskystintųjų dujų infrastruktūros. Suskystintos dujos turėtų būti tiekiamos didesnių tankių. Aš manau, kad reikėtų e, suformuoti globalų požiūrį į e, suskystintų gamtinių dujų strategiją Europos Sąjungoje. Turėtume pagalvoti apie šio energijos šaltinio potencialą. Tai turėtų būti ir tam tikras mūsų draudimas jeigu kiltų problemų dėl dujų kainos. Aš visiškai jums pritariu, kad reikėtų elgtis kitaip su didžiuliais tarp vyriausybiniais susitarimais. Jūs teisingai pastebėjote, kad tokie susitarimai yra sudaromi, vėliau vyksta diskusijos, vyksta analizė, ar tie susitarimai atitinka Europinė teisė ar ne. Aš manau, kad būtų žymiai geriau, jeigu visas procesas būtų skaidresnis. nes Valstybės narės turi elgtis atviriau, skaidriau, teikti informaciją apie dėrybų eigą. Komisija turi taip pat visą tai žinoti. Ir beje, pasirašomi susitarimai turėti tikti ES teisės aktus. Tokiu būdu mes vieni kitų nenustebinsime. Aš manau, kad tai turėtų pagerinti ir ES valstybių narių bei mūsų įmonių dėrybinę uh, E, poziciją, e, darantis dėl susitarimų. Toliau bendri dujų pirkimai. Na, be abejo, tai yra tikrai labai jautrus klausimas, taip pat tai yra ir labai techninis klausimas. Ir norint šį klausimą išspręsti, reikia atlikti labai išsame techninę ir politinę analizę e, ES vakarų valstybių narių situacija yra vienokia, čia rinka ko puikiausiai veikia ir šios šalis norėtų, kad būtų taikomi rinkos mechanizmai. Ir apskritai vakarų valstybės iš esmės yra patenkintos dabartinė padėtime. Tačiau centrinės Europos ir rytų Europos valstybių narių padėtis yra kitokia. Šios šalis, remdamasis savo ankstesnė patirtimi, norėtų, kad būtų užtikrintas bendras dujų pirkimas, nes šios šalis dažniausiai dujas perka mažesniais kiekiais ir jų, sąlygos, jų pirkimo sąlygos būtų palankesnės, jeigu būtų e, vykdomi bendri pirkimai. Taigi reikia atlikti išsame analizę ir išsiaiškinti, kaip išspręsti šį klausimą. Matome, kad yra du politiniai požiūriai. Taip pat kyla įvairių iššūkių dėl konkurencingumo teisės ir tokio požiūrio suderinamumo su pasaulinės, pasaulio priekybos organizacijos įsipareigojimais. Mes taip pat turėtume pagalvoti apie savanorišką saugojimą ir tokio mechanizmo naudojimo tais atvejais, kai kyla krizė bet šiuo metu vyksta apmąstymai. Kaip jau sakiau, e, tikrai dar, tikrai, dar reikėtų labiau pasigilinti šį klausimą, atlikti išsamesnį analizę. Dabar norėčiau pereiti prie pono Nika klausimo. Jis kalbėjo apie pažydžiamus vartotojus. ES lygmenių dabar yra pripažįstama, kad kyla problema. Kaip žinia, egzistuoja skirtingos metodologijos ir požiūriai valstybių narių įvairios e, agentūros pateikė skirtingus skaičius ir būtent dėl to tikrai sunkiau rasti sprendimą, bet geros žinios yra tos, kad mes e, jau e, pripažįstame problemą, žinome, kad ES yra tokių žmonių, kurie negali susimokėti už šildymą ir turime pagalvoti, kaip šią problemą išspręsti. Noriu pabrėžti, kad ši problema yra susijusi ne vien tik tai su energijos politika, bet ir su so socialinė politika. Turime bendradarbiauti su komisaru Tyson, e, spręsdami šią problemą. Taip pat e, problema turėtų būti sprendžiama ir valstybių narių lygmenių mes turėtumėm e, sukurti tinkamą aplinką šią problemą išspręsti. Jūs taip pat paminėjote ir tokį klausimą kaip veiksmingas energijos panaudojimas. Mes e, turime to siekti, nes taip e, e, sumažins gyventojų gaunamas sąskaitas, poveikia aplinkai. Mes dabar kalbame apie darželių, mokyklų, ligoninių renovaciją. Sakome, kad tokiu būdu pavyks sutaupyti E, e, e, investicijos pasiskirsto tarp savivaldos, o taip pat ir privačių investuotojų. Bet jeigu reikia atnaujinti privatų daugiabutį, tuomet kyla problemų. ir tuomet savivaldybėms kyla problemų, kaip mes galime padėti. Aš apie tai kalbėjau su ponu Hoyer iš Europos investicijų banko, taip pat kalbėjau ir su Rumunijos atstovais. Ir aš manau, kad čia galėtų būti štai koks sprendimas. Reikėtų sukurti tokius mechanizmus, galėtų, kuriais galėtų naudotis mūsų savivaldos. Jeigu mes turėtumėm savivaldybėms teikti informaciją, konsultacijas, reikėtų savivaldybės suvesti ir su instituciniais e, investuotojais. Mes turėtumėm padėti savivaldybėms spręsti šios sudėtingus klausimus. Mes e, turime e, padėti įveikti tą nuomonę, kad renovacija yra pernelik sudėtingas klausimas. Mes turime kalbėti ne vien tik tais apie pastatų problemą, bet ir apie infrastruktūrą. Ir nepamirškime, kad 80 procentų europiečių gyvena miestuose. Tai irgi rimtas problemas, prie to dar teks grįžti. Bet čia nepamirškime ir subsidarumo klausimą. Viena vertus, e, čia didžiulis vaidmo tenka ir merams. Jie siekia glaudesnio bendradarbiavimo, koordinavimo. Aš manau, kad valstybės narės turi įsiklausyti tai, ką sako merai. Dar vienas klausimas. Pirmininkas man sako, kad turiu kalbėti trumpiau ir aš jo klausysiu. Dar paminėsiu, kad buvo pateiktas klausimas dėl vadinamojo energetinio skurdo ir energetinio pažeidžiamumo bei elektros energijos kainų. Apie tai kalbėjo ne vienas Europos parlamento narys, sakė, kad reikia keisti e, elektros sektoriaus struktūrą Europos Sąjungoje. Matote e, skaidrę, kur kalbama apie tai, kaip remiant alternatyvius energijos šaltinius e, buvo sukurtos valstybių narių vidaus energijos rinkos. Ir dėl to kilo įvairių iššūkių Dėl to mes nusprendėme, kad reikia keisti elektros energijos rinkos struktūrą. Mes turėtumėm pagalvoti apie geresnės sistemas. Mes jau pradėjome rinkti naujas taisyklės dėl valstybės pagalbos atsinaujantiems energijos šaltiniams. Mes galvojame apie tai, kaip pamažu uh, alternatyvūs energijos šaltiniai galėtų būti integruoti į prastinę rinką. E, šiuo metu atsinaunančių e, alternatyvių energijos šaltinių pagamintos energijos kaina vis krenta ir e, tai turi teigiamą poveikį rinkai. Buvo ir tokių komiteto narių, kurie kalbėjo apie infrastruktūrą. Uh, Aš jums pritariu, jeigu nebus kūriamos išmaniosios jungtis, e, kurios užtikrintų laisvą energijos tiekėjimą ES, tai negalėsime sukurti energijos e, e, sąjungos. Aš nesiniai kalbėjau su vienu šio sektoriaus atstovu ir jis kalbėjo apie tai, E, kokia yra didžiulė e, e, rizika, kad bus perkrauti elektros energijos tinklai. Ir jis sakė, kad jeigu penki elektromobiliai būtų pastatyti vienoje gatvėje ir būtų prijungti prie elektros maitinimo tinklą, tai tiesiog elektros tinklas to net laikytų. Taigi mes turime plėtoti infrastruktūrą ir turime geriau stebėti vykdomus infrastruktūros projektus. Naujos valstybės narės gali naudotis struktūriniais fondais įgyvendintamos infrastruktūros pro, e, projektus. Paskui yra ir Connecting Europe e, facility projektai, taip pat, e, kaip sakė Juncker ir komisija vertina projektų pasiūlymus. Pavyzdžiui, ką būtų galima padaryti konkrečių šalių atveju, pavyzdžiui, Bulgarijos atveju. Kažkiek laiko užtrunka, kol surenkama informacija iš visų šaltinių. E, mes turėtumėm gauti aiškios, skaidrios informacijos tam, kad žinotumėm, kokie projektai yra įgyvendinami. Taip pat reikėtų atlikti ir tinkamą projektų įgyvendinimą bei vertinimą. Mes praeitinė kai kuriams šalims siūlėme e, kurti jungtis, bet mūsų, to šalis mūsų nepaklausė. Kaip mes galime užtikrinti, kad valstybės narės iš tikrųjų įgyvendina projektus? E, juk vis dėlto valstybės narės tarpusavėje yra labai susijusios. Jeigu viena valstybė narė nesukurs tinkamų jungčių, tai gali kilti tuomet problemų visam regionui. Interconnections. Tarpusavio jungtys. Kaip sakiau, mes iki vasario pabaigos turime tam tikrų planų, bet aš tada ir a, baigsiu, nes matau, kad pirmininkas labai griežtai į mane. A, E, žiūri, čia pirmininkė jūs nesakė dar visus klausimus, sako pirmininkas. Manau, kad e, Siliokotis ir kiti klausė apie tai. Iki vasario pabaigos mes norėtume parengti tam tikrus dalykus ir paskui jums pristatyti. Tai yra pasiūlymus dėl energetikos sąjungos e, strateginę struktūrą ir priemonių planą kaip pasiekti e, energetikos sąjungą, numatančią penkių metų darbus. Taip pat norėtume parengti priemonių planą iki Paryžiaus e, susitikimo. Mums reikia mūsų pozicijos. Viskas yra tarpusavė susiję. Kai aš kalbėjau apie tris paskutinės dimensijos aspektus, tai jie visi labai glaudžiai susiję su e, Paryžiaus darybomis. Uh, Taip pat norėčiau pristatyti Jums komunikatą apie tai, kaip galėsime įvykdyti tuos įsipareigojimus, dėl kurių būsime sutarę. 10 procentų, pavyzdžiui, sujungimo užtikrinėjau tarp visų e, šalių iki 20 metų. Manau, kad tai labai svarbus dokumentas, kuris e, bus tarsi gairė mūsų e, darbams, galvojant apie ateityje plėtojamą infrastruktūrą ir projektus. Ponas Petersenas, kuris yra vicepirmininkas, taigi tikrai reikia atsakyti jo klausimą. Jisai klausė apie tai, ką daryti su jau esančiais gerais teisės aktais, kurie nėra įgyvendami. Mes turime būti kur kas griežtesni, stebėdami, tikrindami, reikalaudami, kad deramai būtų perkeliami teisės aktai. Mes dabar galvojame apie dialogus su valstybėmis narėmis išsamesnius apie gyventinimą. Pasižiūrėsime į teisės aktus jau egzistuojančius ir žiūrėsime, kodėl jie yra neįgyvendami. Ir tai politinės kliūtis, finansavimo, e, ar trūksta žinių valstybėse narėse ir galvosime, kaip joms padėti. Mes e, tą dialogą palaikysime ir paskui žiūrėsime toliau, kaip uh, infrastruktūros uh, e, projektai gyvendami, kaip jungtis yra užtikrinamas, ar reikia valstybėms narėms mūsų pagalbos, kaip užtikrinti, kad mes mm, pasieksime pažangos su jūsų ir kita šalimi Europos Sąjungoje, kiekviena kita šalimi. Galvant apie energetikos priemonių paketą, tai labai svarbu, bet iki šiol e, perkelimas įgyvenimas teisės aktų nebuvo patenkinamas ir mes turėtume sustiprinti savo darbus šioje srityje. Paskutinis dalykas - pietričių Europa. Daugelis klausė, ką daryti su šiuo regionu. E, po sprendimų dėl e, pietinės krypties dujotekio. Manau, kad mums reikia generalinio plano pietričio Europai energetikos srityje ir e, galvoti apie vidurio Europą, kreipti viską į vidurio Europą. Mes e, nutarėme įkurti aukšto lygio darbo grupę, kuri pirmą kartą susitikus Sofijoje vasario 9 dieną kalbėjo apie tai su Bulgarijos ministru pirmininku. Norime pademonstruoti solidarumą su šia šalimi ir mes pirmą kartą kalbėsime apie šias problemas toje grupėje galvosime, kaip diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir taip pat, ką daryti vėliau, pavyzdžiui, su elektros energetika, kaip užtikrinti elektros jungtis. Uh, Mes turime labai atidžiai pasižiūrėti į tą Europos dalį, pamastyti, kaip ją integruoti energetikos tinklus sąjungos. Ir turime iškart pradėti dirbti, ypač galvodami apie praeitų kelių savaičių ir mėnesių patirtį. Dėkoju Jums už atsakymus. Visi nariai turbūt labai laimingi dar. Vieną ar du sakinius. Labai labai trumpai. Taip, kad visi būtų patenkinti. Ekodizainas. Tai yra pramonės politikos dalis. Man atrodo, kad ponas Helmeris e, klausė apie tai. Manau, kad e, šį klausimą pateikė e, ir kiti, klausė, kiti parlamento nariai, bet iš kito požio taško. E, Dėl ekodizaino reikia kalbėti apie tai, nes kartais tai, ką mes skaitome laikraščiuose, yra visiškai netiesa, tai kenkia mūsų pastangoms ir mes e, apie tai turėtume galvoti, gerai komunikuoti, reikia kalbėti apie tai su piliečiais ir sakyti, kad iki 20 metų užtikrins energetikos sutaupimą tokio masto, kiek, pavyzdžiui, Italija per metus sunaudoja. Uh, 20 procentų sutaupimas iki 20 metų. Šiandieną 9 procentai jau yra užtikrinti e, ekodizaino direktyvos pagalba tai patinka vartotojams, nes jie mažiau moka už energetikos išteklius ir taip pat tai tinka gamintojams, nes jiems nereikia tada kreiptis dėl sertifikavimo kiekvienoje šalyje. Dėl to ES to užsima. Mes dabar turime peržiūrėti ekodizainų direktyvą, galvotami apie didesnį skaidrumą, mažesnį kišimąsi ir e, reikia atsižvelgti naujausius duomenys taip pat ir turime naudoti šią priemonę siekdami energijos efektyvumo elektros įrangoje, prietaisuose. E, bendraujame su atstovais iš tų energetikos ryčių, kurie, e, kurios naudoja daug elektros energijos. Tai yra didelis iššūkis joms, bet mes e, ieškome sprendimų ir jiems. Mes e, tam tikras nuostatas dėl anglės nutekėjimo esame pasiūlyme, kad užtikrintume tokios, e, tokio energijos ryčių apsaugą nuo galimo išsikėlimo veiklos į trečiasias šalis. Ir dėl elektros energijos ir kainų daug ką galima pasiekti e, vidaus rinką plėtojant, šalinant kliūtis E, keičiant tam tikrą dizainą ir CO2 emisijų kainą gerai, deramai nustatant. E, rinkos stabilumo rezervas yra vienas dalykas, mes labai greitai pateiksime savo pasiūlymus dėl apivartinių taršos e, leidimų sistemos peržiūrė, kad atsirastų daugiau teisinio aiškumo, užtikrintumo verslui gyventojams dėl to, kas bus po 2020 metų. E, verslo vadovai kalbėjo apie vieną dalyką, nežiūrint nuo to, iš kokios srities jie ateina. Jie nori vieno dalyko - reglamentavimo aiškumo, įstatyminio aiškumo. Jeigu mes tai užtikrinsime, jie to prašo. Jeigu jie sako, jeigu jūs užtikrinsite tokį stabilumą savo pasiūlymuose, tai mes e, nieko prieš būsime, nes mums gerai, jeigu mūsų produktai bus taupus, e, tausuojantis aplinką jeigu žmonės e, mažiau mokės už e, elektrą, tai yra tik geriau, nes tai yra tarsi mūsų kokybės ženklo pristatymas e, trečiosiuose šalyse. Tai yra taip pat gera galimybė darbo vietų kūrimo galimybė Europoje. Manau, kad galime Paryžiuje pasiekti susitarimą, kuris bus privalomas Tokiu būdu užtikrinsime, kad ne tik Europa, bet ir visi pasauliniai veikėjai prisidės prie kovos su klimato kaita. Tuomet atsiras vienodesnis sąlygos mūsų verslui negu iki šiol, kad buvo. Ir tai yra labai svarbu. Mes visi turėtume siekti tai užsitikrinti. Labai ačiū, pirmininkė. Dar 17 norinčių paklausti. Aš dabar siūlau jau nieko nebeirašyti į tą sąrašą. Tikiuosi, kad jūs tuo sutinkate. Pradėsime. Pone Pilardė Kastijo Vėra. Ačiū vicepirmininkė. E, Šefčiovičiau, norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kurį jūs jau minėjote. Tai yra išmanus tinklai ir reikia juos atnaujinti. Per praeitą kadenciją mes labai daug kartų girdėjome mm, vairių dalykų apie išmanius tinklus, bet nedaug ką pasiekėme. Bet kaip jūs sakėte, tai yra pagrindų pagrindas energetikos efektyvumui užtikrinti. Tai yra ryšys tarp e, bendrovių. E, ir telekomų bendrovės kol kas, energetikos bendrovės pakankamai gerai nebendru, nebendrauja, reikia, kad jūs tai įrašytumėte į savo prioritetų sąrašą. Labai puikiai trumpai kalbėti panas Blanko Lopes. Labai ačiū pirmininkė. Labai sunku jums nepritarti, nepritarti tikslams E, jūs kalbėjote apie atsinaujinančią energetiką, nusitikrinti mažesnį energetinį priklausomumą, mažinti sąnaudas. Tai tikriausiai komisija sulauks plataus pritarimo. Dabar tik tai reikia nuo žodžių pereiti prie darbų. Norėjau uh, pasakyti, kad reikia išsiaiškinti vieną klausimą iki galo, reikia užtikrinti labai aiškę, stabilę reglamentavimo sistemą tiek dėl, pavyzdžiui, privačių investicijų, reikia užtikrinti stabilumo, norint, kad tos privačios investicijos ateiti. E, pavyzdžiui, mano šalyje ankstesni sprendimai buvo peržymi ir dėl to atsirado labai daug neiškumo. Reikia tą iškumą užtikrinti pirmiausia atsinaujančios energetikos srityje Kitas dalykas reikia baigti su e, energetinėmis salomis, dėl to turėtų būti jūsų prioritetas ir Pirėnų pusėsalis ir mes turėtume užtikrinti to pusėsalio toje regiono e, jungtis. Toliau pramonė e, aliuminio pramonė, pavyzdžiui, e, dabar mano šalyje ši pramonės rytis e, išgyvena dėlius sunkumus, pirmiausia, dėl e, didelių energetikos išteklių kainų reikia galvoti, kaip sumažinti tą kainą, nes tai, aišku, yra viena iš pramonės ryčių, kuri naudoja labai daug energetikos tuoj baigsiu. Dar kartą norėčiau jūsų paprašyti parengti ES planą e, siekiant kovoti su energetiniu skurdu, nes negali būti priimtina, kad milijonai gyventojų kentėtų taip ir kad ES negalėtų e, atsigręžti į tą problemą. Kolega Uručiev. Ačiū pirmininkė. Gerbės visi pirmininkė. Dėkui už paaiškinimus dėl energetikos sąjungos. Vienas iš didžiausių lūkesčių yra pagerinti dujų tiekimo saugumą, užsitikrinti didesnį saugumą. Rusija, Ukraina ir šis konfliktas e, kelia milžiniškas problemas. Kolegos jau apie tai kalbėjo. O aš noriu pasakyti, kad mes matome, kaip Rusija sistemiškai bando eliminuoti iš tranzito kelio tiekiant, tiekiant dujas į Europą. Į tai reikia žiūrėti labai rimtai ir reikėtų šiai problemai e, skirti ypatingą dėmesį, galvant apie energetikos e, sąjungą. Kitas klausimas - atsinaujinantis šaltiniai. E, pasiekta labai e, neblogų rezultatų per keletą metų dėl to, kad labai stipriai yra subsidijuojamos įmonės. Kai kurios šalis pasiekė pažangos, bet e, vartotojai kenčia nuo aukštų kainų. Tuo pačiu metu mes žinome, kad skirtingi regionai turi skirtingą potencialą plėtoti atsinaujinančius išteklius. Kodėl komisija nesutelkė visų politikos priemonių užtikrinant bendradarbiavimą, prekybą pažymėjimais ir stiprina tuos veiksmus ES lygmenių. Pone Daliai, dėkoju pirmininkė, ačiū vicepirmininkui. Aš norėčiau E, apie vieną dalyką pakalbėti. Jūs vicepirmininkė apie tai savo pasisakymę kalbėjote. Tai yra gamtinės dujos viduržėmio e, e, centras dujų centrinėje Europoje. Bet aš norėčiau iš jūsų išgirsti daugiau informacijos apie tai, kaip atsiras tas e, centras viduržėmio jūros energetikos sąjungos kontekste ir kaip bus plėtojami nauji pajėgumai. Jūs kalbėjote apie suskystintų gamtinių dujų e, dujas ir kokį vaidmenį jos e, vaidins, pavyzdžiui, kaip švarus transporto kūras. Uh, Kitas dalykas e, - holistiškas požiūris į energetikos strategiją. Ar aš teisingai suprantu, kad energetikos sąjungos kontekste bus galvojama apie strateginius dujų išteklius rezervus, kad būtų galima paskirsti dujas krizės laikotarpiais ten, kur reikia? Ačiū. Dėkui. Kolega Biurk. Dėkui. Pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė. Pirmiausia, bendro pobūdžio komentaras. Aš manau, kad jei mums pavyks sukurti veiksmingą energetinę sąjungą, tai, tai ženkliai prisidės prie viso europinio projekto. Dabar keletas konkrečių pastabų. Vidaus energetikos rinka. Tokios rinkos nebus be tinkamos energetikos infrastruktūros - Bulgarija, Rumunija, Vengrija, e, Kroatija tarpusavio jungtis tarp šių valstybių yra būtinos, norint sukurti vidaus energetikos rinką. Dabar energetinė diplomatija. Pritariu ponui Kerens, mūsų koordinatoriui, dėl to, kad pagrindinė sąlyga būtina šioje srityje yra ta, kad Europa kalbėtų vienu balsu. Europa yra didelė energijos rinka ir mes negalime būti tiek priklausomi nuo trečiųjų šalių tiekėjų. Taigi mes esame pasirengę paremti jūs įgyvendinant visas priemonės, kurias esate numatę. Pone Kalas, dėkui. Jūs minėjote, kad energetikos sąjunga yra laisvas energijos tiekėjimas per valstybių narių sienas. Kai kurie kolegos tą minėjo, jūs taip pat minėjote, kad tarpusavio jungtis yra skirtos ne prekybai, o mm, pikiniams energijos poreikiams e, tenkinti. Yra problema ta, kad kai kurios valstybės narės yra sukūrę barjerus, kad apsaugotų savo nacionalinius elektros energijos gamintojus nuo konkurencijos. E, tai kokia jūsų nuomonė čia būtų ACER e, funkcija, ACER vaidmuo, energetikos reguliavimo e, institucijų bendradarbiavimo agentūros rolė? E, Pone Bereš, dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkė, jūsų e, buvimas komisijos kolegijoje yra labai svarbus, nes jūs e, pasisakote už tą naują energetikos modelį. Tai yra labai didelis darbas ir jūs apibrėžėte konkretų kelią, kaip tą padaryti. Uh, E, jūs minėjote čia anglies kainą. Jei vyks Paryžiaus konferencija ir jei mes norime, kad jinai būtų sėkminga, tai e, pono Junkerio investicijų plane neskiriama pakankamai dėmesio anglės kainai. Ir jei to nebus padaryta, tai visas investicijų projektas nebus sėkmingas. Dabar anglės rinka yra akla ir čia reikia mm, teisėkuros institucijų aktyvaus dalyvavimo. Ką jūs galvojate apie anglės kainą? Nes anglės kaina tai yra kaip ir rinkos vedlys. Kitas klausimas - naftos kainų kritimas. Jūs man reikės šio dalyko nepaminėjote, nebent aš praklausiau. Ar nereiktų Europos lygmenių pagalvoti apie naftos kainą ir pasižiūrėti, kaip e, galėtume sėkmingai pasinaudoti esamą situaciją, kad e, skatintume investicijas būtent į tas sritis, kuriuose jos yra būtinos. Pone Werner. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, jau buvo pateikta nemažai klausimai, daugelį tų klausimų jūs jau atsakėte. Aš norėčiau Jums užduoti dar vieną konkretų klausimą. Jūs dabar rengiate referencijų modelį pajėgumų rinkoms. Šiuo metu Vokietijoje yra paskelbta žalioji knyga, dėl elektros energijos rinkų vyksta ir konsultacijos su visuomenė. E, Vokietijos e, ministerija sako, kad tose pajėgumų rinkose kyla nemaža rizika, e, dėl to auga kaštai visoje sistemoje, patiria didesnius kaštus ir vartotojai. JAV patirtis rodo, kad tikrai labai sunku rasti tinkamą pusiausvyrą, tai užtrunka ne vienerius metus. Uh, Ir aš noriu pastarauti, kaip komisija užtikrintų, kad tokių pajėgumų rinkų įvedimas nepažeis vidaus rinkos principų ir kad dėl to energijos rinkos nebus renacionalizuotos. Dauling. Dėkui, ponė Kirtin Dalin. Dėkoju. Dėkoju komisijos vicepirmininkui už e, pristatymą. Ponui Petersenui pritarčiau dėl Europos parlamento vaidmens e, valdymo srityje. Tai yra labai svarbu. Šiuose pasiūlymuose labai svarbus yra energetikos efektyvumas, pilietinės visuomenės ir išmaniųjų miestų bei apskritai miestų vaidmuo Gal jūs galėtumėt smulkiau pakomentuoti e, socialinę dimensiją ir bendradarbiavimą su komisijos nariu Tyson. Socialinis dialogas ir darbuotojų dalyvavimas yra labai svarbus pereinant prie naujo pobūdžio e, ekonomikos. Ir galiausia, labai svarbu yra E, tai, kad energetikos sąjunga sėtusi būtų sujungta su pramonės politika ir pramonės politikos darbo tvarkė. Tai pirmiausia yra anglės sugavimas ir saugojimas, ypač pramonės srityje, tai leistų sukurti naujų darbo vietų ir išlaikyti esamas darbo vietas. T-side mano e, gimtajame regione būtent e, tokios pramonės e, šakos e, užima labai svarbę vietą. Ir noriu paklausti, kokį vaidmenį jūs matote šiai pramoniai energetikos priemonių mišinyje. Pone Kabazon Lewis. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu pasakyti, kad labai pritariu tam, ką išgirdome iš pono Šef Ševčevičiaus apie atsinaunančius šaltinius, apie energetinį efektyvumą. Ir taip pat norėčiau paprašyti, kad būtų daugiau dėmesio skirta energetinio skurdo problemos sprendimui ir kad būtų galima e, priimti konkresnės priemonės šioje srityje ir įsipareigojimus. Taip pat reikėtų, kai buvo paprašyta, e, parengti ES strategiją kovai su energetiniu E, skurdu ir kad e, reikėtų padaryti tam tikras priemonės realybę ir kad visose valstybėse narėse būtų e, taikomos priemonės, kurios leistų užtikrinti vystimasi. Taip pat reikėtų priimti tam tikras priemonės, kurios valstybėje nariai išlaidas energetinės leisti pripažinti kaip tam tikras specialias išlaidas. Uh, Ir e, tuo pačiu metu norėčiau pasakyti, kad Junkerio planą reikėtų panaudoti, kad iškart būtų galima pradėti spręsti šią labai aktualią sistemą. E, ir taip pat užtikrinti didesnį energetikos efektyvumą, nes e, tai taip pat yra labai svarbi priemonė kovojant su energetiniu skurdu. Mes turėtume nepaprasti. E, dabar galimybės ir siekti, kad Junkerio planas kaip galima greičiau duotų rezultatų ir atsigręžtų į šią būtinybę. Dėkui, ponia Mūdį. Dėkui. Dvi sritis, kurias norėčiau paminėti. Pirmoji tai, kad eh, man malonu, kad jūs suprantate bendruomenių svarbą įgyvendinant energetikos politiką institucinės investicijos irgi labai svarbios. Ir tai susijęs su tokiomis e, bendromis programomis ir galimybė pasinaudoti ES finansavimu. Bendrijų, bendruomenių projektai rodo, kad visuomenė pritarė energetiniam projektam. bet ne tose bendruomenėse, kuriuose tie projektai yra įgyvendinami. Ir galiausia noriu pasakyti štai ką. Finansavimo aspektai. Mes e, finansuodami neturėtume iš vienų sričių paimti lėšas, kad nukreiptume į kitas, jei paimsime lėšas iš mokslinių tyrimų mm, srities, tai tada nukentės mūsų ateities perspektyvos. Taigi turime atsargiai elgtis finansavimo srityje. Dėkui, ponas Borelį. Ačiū, pirmininkė. Tikrai labai laukiau jūsų pasisakymo e, ir Man atrodo, kad reikėtų daugiau pakalbėti ir apie mokslinius tyrimus. E, kaip Jūs e, ketinate sudarinti e, mintį, kad reikia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir Junkerio planui iki 2020 metų? Dėkui, ponas Ferreira. Dėkui, ponė pirmininkė. Uh mes išgirdome šiandien mm, apie komisijos planus. Buvo taip pat kalbama apie rinkos, energetikos rinkos reguliavimo liberalizavimą. Nežiūrint viso to, kainos, energetikos kainos nesumažėjo. Ne, namų ūkiams priešingai vis brangiau kainuoja energiją. Buvo e, žadama, kad konkurencingumo didėjimas turės teigiamą poveikį ir mažės kainos, bet kainos išaugo ir išaugo ne tik vartotojams, bet ir įmonėms. Taigi, ką galėtų komisija padaryti, e, sprendžiant šią problemą? Dabar pasaulyje naftos kainos krenta ir jos nukrito tiek daug, kad nebetitinka e, kainų komisijos. darbo rezultatų. Ir tai rodo, kad mes turime keisti savo požiūrį, keisti prognozes. Ir kaip taip atitinka jūsų anglės rinkos politiką, nes kuo mažesnės naftos kainos, tuo daugiau problemų gali atsirasti anglės uh, prekybos apivartinės taršos leidimais rinkoje. Uh, ir jūsų modeliai ko gero nebeveikia. Dėkui, ponė Lopės Barmeo. Ačiū pirminkė, norėčiau Jums padėkoti už tokį išsamų pasisakymą. Neįprasta girdėti tokius dalykus, dėl to Jums dėkoju ir tikiuosi, kad vasario mėnesį mes tikrai pamatysime konkrečiai apie tai, apie ką Jūs kalbėjote. Dabar keletas aktualių klausimų. Pirmiausiai, vasario priemonės apims priemonės, e, kurios bus galima įgyvendinti tose šalise, kurios nesilaiko dabar su savo e, negyvena tų įsipareigojimų, kaip kad Ispanija, kuri visiškai sužlugdė žlugdė e, atsinaujinančios energetikos pramonę ir pirmenybę teikia įvairioms oligopolijoms. Ir aš norėčiau paklausti, kaip spręsite konkurencingumo klausimą, nes dabar daug kas yra e, įmonių rankose, kurios viską sprendžia ir dėl to pramonės sektoriaus kitos įmonės kenčia, pirmiausiai mažos ir vidutinės įmonės ir vartotojai. Tokiu būdu yra žlugdomas užimtumas ir atsiranda vis daugiau energetinio skurdo. Uh, E, daug priemonių nėra brangios, bet jos neremamos taip kaip kiti sektoriai ir mes turime labai ambicingai investuoti tam, kad galėtume inovacijas plėtoti. Manau, kad tokiu būdu e, kad tą užtikrintume, mes turėtume viešųjų investicijų tam tikrą dalį numatyti, garantuoti. Tai bus tam tikro solidarumo pademonstravimas. Ir vienas prašymas, kad į projektus būtų įtraukti socialiniai partneriai, nes dėja kol kas komisija neįsiklausė jų nuomonę. Thank you very much. Dėkoju. O dabar norėčiau ponui Tošinovskijui suteikti žodį. Dėkui. Jau nemažai buvo pasakyta. Norėčiau tik paminėti vieną dalyką, kuris man atrodo labai svarbus. Mes suprantame, kokį sudėtingą darbą. Gerbiamas vicepirmininkė, jūs dirbate. Aišku, nedėra galbūt lyginti komisijos narių e, darbo sudėtingumo, bet praktiškai jūs esate kaip ir krizių komisaras, nes energetika yra daugelio politinių e, konfliktų, diplomatinių nesutarimų pagrindas. 2006 metais buvo, 2000, 2006 metais buvo dujų krizė ir dabar galime pasakyti, kad nelabai ko pasimokėme iš tos dujų krizės, nes mūsų priklausomybė nuo to paties tiekėjo nesumažėjo, priešingai jinai didėja. Aš norėčiau, kad mes ne tiek ambicingi būtume, kiek realistiški. Nabuko projektas. 2006 metais buvo kalbama apie šį projektą. Manau, kad turime e, susikoncentruoti į energetikos perdavimo tinklus, energijos perdavimo tinklus, inovacijas, mokslinius tyrimus. Nemanau, kad reikia labai daug dėmesio skirti atsinaujinantiems šaltiniams. Ponas Eriksonas, kitas mūsų kalbėtojas, dėkui. Aš manau, kad e, komisaras ir ES turi išspręsti dvi didelės problemas Pirmoji iš jų tai yra nežinojimas. Daugelis europiečių, taip pat ir politikai bei pramonės, mm, pramonininkai nenori suprasti, kaip svarbu yra užsitikrinti energetinį saugumą ir sustabdyti klimato kaitą. Kitas klausimas yra, kaip pritraukti investicijas į ilgalaikius projektus, ilgalaikius sprendimus į vidaus energijos rinką, į atsinaujinančių medžiagų naudojimą. Trumpalaikė situacija yra kitokia. Matome, kad, rinkos, kad naftos kaina mažėja ir daugelis projektų, kurie įgyvendinami, yra orientuoti į artimiausią ateitį, yra trumpalaikiai Taigi norėčiau paklausti gerbiamo komisaro, kaip padaryti, kad investicijų planai būtų nukreipti į e, tvarius tolimos ateities e, projektus. Dėkui už klausimus. Toliau kitas e, klausėjas, ponas Gerekas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai ką. 28 valstybės narės turi 28 skirtingas energijos sistemas ir skirtingas energetinės politikas. Europos Sąjunga stengiasi, kad būtų bendra sistema, yra klimato ir energetikos dokumentų paketai, dokumentų renginiai, pirmasis, antrasis bet e, tai nesudaro vienodų sąlygų visom valstybėm narėm. Kai kurios valstybės narės mokės daugiau už anglės dvideginio išmetimus. Norėčiau paklausti, kaip energetikos sąjungoje komisija planuoja sustiprinti valstybių narių solidarumą. Ekonominės konkurencijos rytyje. Pavyzdžiui, Lenkijoje pagrindinis energijos šaltinis yra anglis. Jei Lenkija nori iki 2050 metų pasiekti tų tikslų, tai mūsų ekonomika tada taps mažiausiai konkurencinga ir bus labiausia paveikta šios energetinės politikos. Na ir galiausiai suteikiu žodį poniai Kapal. Tankėje. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Vienas iš didžiausių iššūkių yra atsinaunančių energijos šaltinių naudojimas bei elektros energijos kaupimas, norint išvengti sviravimų tinkluose. Uh, Taip pat buvo kalbėta apie išmanuosius tinklus, apie energijos sandėliavimą prieš ją atgabenant iki vartotojų. Jau praeitie buvo atlikti tyrimai, jų rezultatai teigiami Kai kuriuose šalise tokie modeliai jau egzistuoja ir aš noriu pasiteirauti, e, kokie yra komisijos planai dėl tinklų, tinklų planavimo ir kūrimo bei energijos saugojimo, norint išvengti sviravimo. Aš manau, kad taip pat reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie smart grids arba išmanuosius tinklus, bet taip pat ir dujas. Visiškai neseniai jūs buvote susitikę su Gazpromo atstovais ir Gazpromas paskui spaudoje pareiškė, kad uh, Ukraina turi iš anksto mokėti už dujas ir gali būti taip, kad ateityje uh, ES gaus mažiau dujų. Uh, Mano klausimas būtų toks, ar dujų sąjunga tokias problemas išspręstų, ar į dujų sąjungos sudėti įeitų ir Rusija? Kaip jūs įsivaizduojate e, dujų sąjungą? Ačiū. Na, o dabar mes su nekantrumu laukiame komisaro atsakymų. Gal vienu sakiniu ar porą sakinių atsakykite kiekvieną klausimą. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu tikrai atsakyti į visus klausimus. Noriu padėkoti už tai, kad tuos klausimus pateikėte. Tai rodo, kad jums tikrai labai rūpi mūsų gyvendinami projektai. Buvo kalbėta apie išmaniuosius tinklus, apie tai kalbėjo kelios komiteto narės. mes ES negalime kurti išmaniosios energijos, jeigu nebus išmaniųjų tinklų. Aš šį rytą buvau susitikęs su NSOI e, pirmininkais, pirmininku, tai yra tam tikra institucija, e, tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę, e, geresnį bendradarbiavimą tarp elektros perdar, perdavimo tinklų operatorių. Ir buvo teirautasi, kaip galima būtų uh, užtikrinti pažangesnių uh, tinklų kūrimą Italijoje. Pavyzdžiui, Italijoje buvo pažadėta gyvendinti pažangiųjų tinklų projektas, buvo pažadėtas ir finansavimas. Nepamirškime to, kad yra ir uh, kitokių projektų, jau technologijų turime. Turime pagalvoti apie tai, kokias technologijas naudoti. Kaip galima būtų užtikrinti, kad e, projekto privalumais galėtų naudotis e, tik turtingieji. Kaip galima būtų užkirsti tam kelią, kad naudos turėtų tik turtingieji? Dabartinė jaunoji karta gali kurti tikrus stebuklus su išmaniaisiais e, telefonais. Kaip galbūt tie jaunuoliai galėtų sukurti tokias technologijas, iš kurių turėtų naudos visi. Reikėtų tokių išmanių technologijų, kuriomis būtų paprasta naudotis ir kuriomis galėtų naudotis visi. Aš taip pat manau, kad mes turėtumėm užtikrinti, kad mūsų tiesiami tinklai būtų išmanus. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad labai svarbu visą procesą įtraukti piliečius, vartotojus. Vartotojai turi turėti galimybę, sėdėdami namie, nuspręsti, kada nori pirkti energiją, ar ryte, ar kitų metų. Jie turi primti tokius, turėtų galimybę primti sprendimus vartotojams palankių būdų. Išmanieji tinklai yra tikrai vienas iš mūsų prioritetų ir mes turime rasti patį geriausią išmaniųjų tinklų modelį. Tie išmanieji tinklai turėtų būti kuriami palaipsniui. Toliau e, ponas Lopes. Jis kalbėjo apie e, būtinybę užtikrinti e, stabilumą reglamentavimo srityje. Na, visą laiką tai yra iššūkis. Galbūt yra kažkoks tai teisės aktas. Paskui įvyksta demokratinių pasikeitimų. E, sudaroma naujoji vyriausybė, jie peržiūrė ankstesnės vyriausybės sprendimus ir jie nusprendžia kažką pakeisti. Ir Ne visą laiką toks sprendimas e, primamas galvojant apie būsimas investicijas e, šalies įvaizdį. Jeigu labai e, sparčiai keičiasi antriniai teisės aktai, tai tuomet investuotams labai sunku planuoti į ateitį. Aš manau, kad čia gali padėti ES. Reikėtų sukurti tam tikrą teisinį pagrindą. Uh, investuotojams, tam, kad investuotojai būtų skatinami investuoti būtent į Europos Sąjungą. Koks būtų pats didžiausias iššūkis, kuriant energijos sąjungą Europos Sąjungoje? Aš manau, kad e, svarbiausia yra pakeisti požiūrį. Dabar valstybės narės ieško nacionalinių sprendimų, jos turėtų pradėti ieškoti europinių sprendimų. Kaip mes turėtumėm įtikinti valstybės narės ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų susiję su Europos energijos sąjunga? Čia reikėtų formuoti naują požiūrį, reikėtų kalbėti apie uh, masto ekonomiką, reikėtų uh, numatyti ir geresnės paramos sistemas susijusios su alternatyviais energijos šaltiniais. Uh, Reikėtų galvoti ir apie e, geresnės sąlygas energijos bei dujų sandėliavimui. Tai svarbu, kalbant ne vien tik tais apie energiją, bet ir apie ES solidarumą. Tai taip pat padėtų sutaupyti ir nemažai finansinių lėšų. Apie tai turėtumėm kalbėti su finansų ministrais. E, jeigu jūs paklaustumėte, kodėl ES energija tiek daug kainuoja, E, tai aš atsakyčiau už tai, kaip pažiūrėkime, kiek kainuoja energijos pagaminimas. Bet energijos gaminimo kaštai ES yra labai panašus į tuos, kurie yra JAV. Bet kodėl vartotojai ES moka tiek daug? Dėl to, kad jie moka mokesčius, rinkliavas, elektros perdavimo kaštus. Visą tai yra įtraukta galutinė kaina vartotojui. Dėl to e, vyksta daug diskusijų, apie tai kalba ir finansų, ir socialinių reikalų ministrai. Ir labai daug metų užtrunka įvairių energijos apmokestinimo pasiūlymų svarstymas. Mes irgi turėtume pagalvoti, kaip turėtų būti vykdoma e, elektros energijos kainodara. Viena vertus dabar elektros energija kainuoja daug ES, Antra vertus, tą galutinę vartotą mokamą kainą sudaro daug įvairių komponentų. Mes negalime tikėtis, kad visus tos kaštus prisims įmonės. Taigi mes turėtumėm kalbėti apie kainodaros gerinimą. Buvo pateiktas klausimas ir dėl patikimo apsirūpinimo e, dujomis ir taip pat jis teravosi dėl dujotekio tiesimą per Turkiją. Na, Galiu pasakyti, kad esu šiek tiek sutrikęs. E, Turkijai dabar reikia 15 milijardų kubinių metrų dujų per metus, panašaus kiekio reikia ir e, pietiniams ES šalims. Ir jeigu uh, Ir iš viso, jeigu būtų uh, uh, sukurtas toks dujotekis, tai jo per metus turėtų pratekėti maždaug 63 milijardai kubinių metrų per metus, jeigu e, tas dujotekis uh, nuo Ukrainos būtų nukreiptas per Turkiją. Ir tikrai apie tai vertėtų pagalvoti. Beje, likščiol aš nemačiau jokių uh, ekonominių priežasčių e, e, nutraukti dujų tranzitą per Ukrainą. Tai nėra ekonominis sprendimas, tai yra politinis sprendimas. Aš manau, kad e, šią situaciją reikėtų vertinti ir iš ekonominės pusės, juk infrastruktūra jau yra, ji yra sukurta. Aišku, reikalingos didžiulės reformos Ukrainoje, dujų perdavimo sistemoje, bet e, tai tokių reformų gyvendinimas padėtų Ukrainai užtikrinti didesnį skaidrumą. Toks dujotakis būtų labai svarbus Ukrainai. Jis e, būtų svarbus ir Rusijos pusėje. Aš manau, kad mes turime būti pasirengę bet kam. Dėl to e, e, mes e, ieškome ir kitų alternatyvų pietričių Europai. Mes dabar esame tam pasirinkę geriau negu kad bet kada anksčiau. Taip pat mes bendratarbiaujame ir patikimo apsirūpinimo dujų srityje. Mes norėtumėm atnaujinti šios ryties direktyvą tam, kad galėtumėm būti geriau pasirengę bet kokioms busimoms problemams. Taip pat buvo kalbėta ir apie viduržemio dujų centrą. Apie tai kalbėjo ponė Daly. Uh, Dar gruodžio mėnesį e, Romoje buvo e, nuspręsta kurti viduržėmio jūros regiono platformą ir dujoms ir atsinaunantiems energijos šaltiniams. Šiuo metu vyksta diskusijos ekspertų lygmenio apie tai, ką būtų galima dar padaryti, kaip būtų galima užtikrinti e, papildomą tiekimą iš Šiaurės Afrikos. Mes bendraujame ir su partneriais Izraelija. Turėtumėm e, išnaudoti to regiono potencialą, kalbėdami apie Europos dujų sistemą. Turime išnaudoti visas turimas galimybės. Man atrodo, kad viduržėmio jūros regionas yra labai svarbus e, e, dujų tiekimo partneris Europos Sąjungai. Taip pat buvo kalbėta apie tai, kad dar nebaigta formuoti e, vidaus rinką. Apie tai kalbėjo ponas Gerek. Aš manau, kad mes turėtumėm pagalvoti ir apie tai, kokiu e, antrinių teisės aktų dar reikia. Dabar, pavyzdžiui, yra daug įvairių administracinių kliučių. Yra daug e, biurokratinių iššūkių kliučių priekybai energiją. Tikrai dar nemažai e, kliučių reikia įveikti e, prekiaujant energiją. Mes taip pat turime užtikrinti, kad e, ES perdavimo tinklo operatoriai tarpusavėje bendradarbiautų, sukurtų tinkamą priekybai aplinką. Mums reikia ir tarpusavio jungčių, tinklų tarpusavio jungčių, taip pat ir tinkamų teisės aktų. Mes siekiame gyvendinti e, bendro visuotinio intereso projektus. Norėtumėm, kad tie projektai būtų įgyvendinami laiku ir kad būtų įgyvendinti būtent tokie projektai, kurie užtikrintų geresnį energijos cirkuliavimą vidaus rinkoje. Tokiu būdu e, mūsų svajonės apie energijos vidaus rinką gali virsti realybę. Toliau ponios Kalas klausimai. Aš manau, kad ateityje reikėtų daugiau dėmesio skirti ir perdavimo tinklų operatoriams. Uh, Mes, ES institucijos, turėtumėm rasti praktinius sprendimus, pra, pateikti praktinės rekomendacijas apie tai, kaip įveikti tas kliūtis, kurios vis dar yra rinkoje. Ir visą laiką e, naudinga gauti šioje srityje dirbančių e, ekspertų, institucijų nuomonę. Aš manau, kad uh, reikėtų tokias, e, tokius, e, tokias problemas spręsti, ieškant europinių sprendimų. Aš buvau e, susitikęs su ENSO atstovais, jie sakė, kad dabar jau keičiasi ir valstybių narių požiūris, kad reikia ieškoti europinių sprendimų, nepakanka tik nacionalinių sprendimų. Pone Beres e, klausė apie CO2 emisijų kainas. Man atrodo, mes turime spręsti šį klausimą ir kaip galima greičiau turime apsispręsti dėl rinkos stabilumo rezervo, pasižiūrėti, kas dar yra neišspręsta, ką daryti su 900 e, milijonų e, leidimų atidėtų į rezervą, gal į šaldytuves padėti, o gal ir į šaldiklį, jeigu reikia o paskui panaudoti juos ir e, investuoti lėšas į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Apie tai jūs daugelis iš jūsų kalbėjote. Tai galėtų būti vienas iš šaltinių finansavimo, siekiant sustiprinti mokslinius tyrimus, plėtrą energetikos srityje. Tai yra viena iš galimybių. Aš taip pat suprantu, kad kyla klausimas kaip spręsti anglės nutekėjimo problemą. E, rytoj apie tai kalbėsime aplinkosaugos komitete. Bet komisija savo pareiškime aiškiai pasakys dėl e, kad bus e, apie tai galvojama apivartinių taršos leidimų sistemos kontekste, nes mes turime tikrai siekti pažangos dėl e, rinkos stabilumo rezervo. Reikia parlamento paramos, nes tai bus rimtas signalas dėl e, CO2 kainos. E, verslo lyderiai labai seka šį klausimą ir mes turime galvoti apie sistemą po 20 metų, kad jie galėtų žinoti, kaip planuoti savo investicijas. E, Europoje leidimų e, yra išdavimo procesas labai lėtas, e, labai ilgai užtrunka kol išduodami tie leidimai ir dėl to mes, išspręsdami klausimus dėl apivartinių taršos leidimų sistemos, galėsime pasiekti pažangos ir kitur. Uh, E, Paryžiaus sustikimas, mes turime užtikrinti tvirtą dėrybų poziciją ir tvirtinti tai, ką jau esame pasiekę sutvirtinti. Kirten Dalin klausimas dėl socialinio dialogo, tai yra e, mūsų bendras darbas su ponė Taisin, bandome įtraukti energetikos klausimus į socialinį E, dialogą, kalbėjome ir apie etinius dalykus, apie teisingą pereinamąjį laikotarpį, jau keičiame energetikos e, principus, tai nepamirškime, kad ir žmonės turės pakelti savo kvalifikaciją, nes kai kurių specialistų paklausa sumažės ir jie gali tapti darbo rinkoje nukentėjusiais, e, transformuojant energetiką keičiant mes turime ieškoti būdų tam užkirsti e, kelią ir e, galvoti, kaip geriau e, figuruoti, struktūruoti socialinį dialogą, galėtume įdėkti naujas mintis. Kaip finansuoti anglės sugavimo, susėjimo ir e, saugojimo technologijas ir mokslinius tyrimus. Manau, kad jau turime neblogų pavyzdžių, apie 300 ir dar panašiai panašų skaičių matysime, nes CO2 kaina taip pat gali nusiųsti teisingą deramą signalą investuotojams, nes tai tarsi sustiprins e, pasisakymus, argumentus už E, verslą, reikia kalbėti apie švarius sprendimus, gyvybingą technologiją ir tokiu būdu reikia užtikrinti, kad anglės susėjimo ir saugomo technologijos pasiteisina ir kad jas iš tikrųjų galima pritaikyti plačių pramoninių mastų. E, dėkuoju poniai Mūdį už e, tai, kad jie priminė mums, jog reikia įtraukti žmonės, bendruomenės į diskusijas apie energetikos sistemas labai e, daug e, gerų atsiliepimų girdėjau apie žalį fondą Junktinėje karalystėje, nes žmonės e, daug, pasinaudo, daug žmonių pasinaudojo esančiamis galimybės, galimybėmis sustiprino energetinį efektyvumą savo būstų. Žinau, kad e, sistemos įstatymai yra vienas dalykas, bet e, savivaldybių prerogatyvos yra skirtingos nuo šalių. Tačiau mes turime būti ten, turime būti pasirengę padėti stiprinti jūsų pastatų energetinį efektyvumą ir turime kalbėti apie tai, tai kaip tai daryti ir kalbėti apie tai, kaip apie gerą e, verslo prasme, ne tik aplink aplinkos prasme dalyką ir taip pat kalbėti apie mažesnės sąnaudas ir skurdo energetinio mažinimą tame kontekste. Kitas dalykas e, valstybės pagalba atsinaujinantiems šaltiniams jau egzistuoja naujos taisyklės, kuriomi, kuriuose atsižvelgiama į naują padėtį pasiekimus e, atsinaujinančių energetikos išteklių technologijų srityje. Mes dabar uh, periname nuo e, įmaitinimo tarifų, nuo tam tikrų paskatų. Bandome užtikrinti e, normalią rinkos kainą ir pasitelkėme aukcionus. Apie 17 metus jau e, galvosime apie pilną atsinaunančių šaltinių integraciją į energetikos rinką konkurencingumo struktūras, į e, energetikos šaltinius ir e, sieksime, kad atsinaujinančių šaltinių kainos e, mažėtų, kad jos būtų tikrai konkurencingos ir tokiu būdu mes užsitikrinsime geresnę konkurenciją rinkoje, o tai reikš geresnę paį tiek verslui, tiek žmonėms. Ponui Tošenovskijui, ką galiu pasakyti? Kai vykstame į tarptautinės konferencijas, mes girdime apie naują dalyką, apie geonomiką arba geopolitiką energetikoje. E, tai atsiliepia naftai, e, e, matėme ir jau tam tikrų neramumų socialinių kai kur Energetikos saugumo klausimas aktualus dėl ES Rusijos santykių. Mes turime labai aiškiai kalbėti apie mūsų prioritetus, apie diversifikavimo priemonės, apie tai, kad pietinis dujų koridorius mums yra prioritetas ir dėl to mes jį remsime. Mes taip pat turime labai aiškiai pasisakyti apie tai ir kalbėti su valstybėmis narėmis bei partnerėmis, kad užtikrintume, jog nesukursime naujų kliūčių, o kaip tik e, leisime, sudarysime sąlygas sėkmingai įgyvendinti šį projektą, kaip jūs kad ir kalbėjote. Galiausiai, ponas Eriksonas, ponas Direk ir ponė Kapel kalbėjo apie uh, atsinaujinančius energijos išteklius. Buvo sakoma, kad reikia ne tik išmanių tinklų, bet ir saugyklų aukštos kokybės. Jeigu pasižiūrėsite dar kartą į skaidrę, kur aš e, parodžiau mokslinių tyrimų ir plėtros būklę. Tai mes e, dabar atsiliekame nuo Azijos ir turime daugiau dėmesio skirti tam. Mes turime ne tik gaminti atsinaujinančią energetiką, bet ir būti pasirengę ją transportuoti ir saugoti. Tokiu būdu mes sukursime išbaigtą ciklą ir e, įveiksime 28 atskiras nacionalinės energetikos politikas. Apie tai kalbėjo ponas Derekas, nes tai nėra efektyvu ir mes galėtume kur kas geriau padirbėti ateityje. Pirminkė, aš e, bandžiau bent vienu sakiniu į tuos daugybę klausimų E, gerbiamų komiteto narių atsakyti. Labai ačiū Jums už sudomėjimą ir manau, kad ateityje mes taip pat galėsime puikiai pakalbėti. Mums buvo labai įdomu, daugiau negu dvi valandas kartu praleidome. Vyko vos ne e, dar vienas Jūsų e, gerbiamas vicepirmininkė klausimas, <laughs> bet mažiau streso. Mums taip pat. Norėčiau E, pasakyti savo nuomonę. Dabartinių teisės aktų gyvenimas valstybėse narėse e, bus pats svarbiausias dalykas ateityje. Mes žinome, kaip tai yra sudėtinga ir reikia jų nebūtinai, nebūtinai jas siūsti į Teisingumo teismą, nors tokia galimybė visuomet išlieka, tačiau geriau jas įtikinti ar kaip kitaip e, priversti tą daryti. Laukiame tolesnių komisijos pasiūlymų, priemonių planų energijos, energetikos sąjungai, Paryžiui ir tarpusavio jungčių. E, norėsime matyti, kaip siūly, siūloma bus e, spręsti visą problemą šią. Dėkoju dar kartą, kad atvykote ir dėkoju, kad praleidote daugiau kaip dvi valandas su mumis. Well, Uh, Kolegos, ponės ir ponai, dar vienas darbo tvarkės uh, klausimas mūsų laukia, jis taip pat svarbus. Žinau, kad vyksta daug kitų posėdžių. Okay. Ponios ir ponai, dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Labai prašau sėstis į vietas. Bičiuliai, ponios ir ponai, jei norite išeiti iš salės, tai išeikite, dėl to man labai gaila. Nėra pati geriausia mintis, bet išeiti galite tik padarykite tą ramiai. Dėkoju. Dabar ketvirtas mūsų darbo tvarkės klausimas - panaudoti mėlynosios ekonomikos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą, siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Tai mūsų paskutinis šiandien darbo tvarkės punktas ir dabar kreipsiuosi į kolegą Fereirą, kad jis pristatytų e, savo nuomonę. Prašom, žodis pranešėjui. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tokią preliminarę apžvalgą pateikti ir kokią kokį metodą aš naudosiu rengdama šį pranešimą. Ir aišku, labai norėčiau preliminarių nuomonių iš šešėlinių pranešėjų ir iš parlamentarų ir iš komisijos. Mes žinome, kad jūros ir vandenynai yra svarbus žmonijos išteklių šaltiniai jūrose, vandenynuose. XX amžiaus pabaigoje ir dabar šiame amžiuje vyksta kiekybiniai pasikeitimai. Tradicinė žvejybos ir gabenimo veikla e, užleidžia vietą naujoms veiklos rūšims, tai yra jūrų išteklių ištyrimui, vandeninų išteklių ištyrimui. Ir tas tyrimas, tie, tie, mm, tas žvalgymas vyksta kitaip, negu kad buvo daroma anksčiau. Jūros nėra tik gabenimo, transportavimo. Į jūros ir į vandeninų žiūrima ne tik kaip į transportavimo galimybę. Turizmas yra e, glaudžiai susijęs su šiuo sektoriumi. Taip pat e, e, vandenynuose, jūrose žvalgomos gamtinių išteklių, žvalgomi gamtinių išteklių turtai, naftos, dujų šaltiniai. Tas pats, aišku, vyksta ir žemėje, sausumoje, bet vandenynuose ta veikla tampa vis svarbesnė. Taip pat žinoma, kaip galima panaudoti bangų ir vėjo energiją bei biomasę, jūrų biomasę energijos ištekliams gaminti. Taigi vis daugiau veiklos yra siejama su jūromis ir vandeninais. Ir čia, aišku, susidurėma su naujomis problemomis. Tos problemos yra ne tik ekonominės, bet ir uh, problemos, kurios kyla visuomeniai. Ir tai, kaip mes jas spręsime, priklausys nuo to, ar mes pakankamai turime žinių apie mėlyną ekonomiką, apie tuos išteklius, kurie slepiasi jūrose ir vandenynuose ir jūrų bei vandenynų dugne. Ir kaip jau minėjau, čia yra tradiciniai ekonomikos sektoriai, žvejyba, jūrų transportas, upių transportas, energijos išteklių gabenimas, laivų statyba, turizmas. Net ir gynybos e, sritis bei, bei apsaugos nuo gamtos reiškinių sritis yra labai svarbi. E, Bet yra ir nauja veikla, kaip jau minėjau, tai ir akvakultūros ūkiai. Ką mes norime šiame pranešime padaryti? Norime pasižiūrėti į inovacijas melinojoje ekonomikoje. Ir noriu jūsų paklausti, ar čia mes turėtume uh, susikoncentruoti tik ties tomis naujomis ekonominės veiklos rūšimis, ar apimti ir tas tradicinės veiklos rūšis - žvejybą, akvakultūrą. Kai kalbame apie šios ekonomikos tvarumą, kovą su nelegale nedokumentuota žvejyba, šiuose sritise yra nemažai inovacijų, e, kurios kūrė kuria daug darbo vietų. Pavyzdžiui, ir akvakultūros ūkiai. Čia kyla klausimai, kaip produktyviau, efektyviau auginti mm, žuvis, e, kokių naujų veislių žuvis būtų galima auginti ir panašiai. Europos rinkos liberalizuotos, dėl to ekonomikos augimas e, yra praktiškai neigiamas. Ir čia Azijos gamintojai mūsų mm, kaip ir nugali konkurencinėje kovoje, bet nežiūrint viso to, iš tiesų galima daug ką nuveikti, mažinant tą konkurenciją iš tolimųjų rytų, iš Azijos. taip pat pakrančių apsaugos, pakrančių kraštovaizdžio apsaugos klausimai yra svarbus, biotehnologijos ir kiti aspektai. Ir aišku, kad tie nauji ekonominės veiklos sektoriai gali sukurti nemažai darbo vietų ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Keletas dar tokių pastabų paraštėse. Pranešime, manau, turime e, paminėti, kad jūrų ir vandeninų ištekliai yra labai pažeidžiami, labai jautrus. Tie ištekliai yra labai įvairūs. E, jų išlikimas priklauso nuo aplinkos sąlygų. Ir mes turime tuos išteklius išsaugoti, nes tai yra visų mūsų turtas. E, valstybės turi aktyviai dalyvauti tokių išteklių naudojime, ginti juos, saugoti juos nuo tų sektorinių, siaurų sektorinių ar siaurų privačių interesų. Matau, kad jau praktiškai išnaudojau visą man skirtą laiką ir užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad komisijos komunikate yra kai kurie šie dalykai paminėti. Kalbant apie struktūrą, tai turėtume čia neužmiršti visų šioje srityje veikiančių dalyvių. Pirmininkas, dar mm, pranešėjas turės galimybę pasisakyti diskusijos pabaigoje, o dabar šešėliniam pranešėjams tiksiu žodį poniai dalį. Dėkui, pirmininkė. Dėkui pranešėjui už įžangą. Aš savo ruoštų e, domėjausi šią sritim ir komisarė Gegenkvin sakė, kad mes apie jūrų ir vandeninų dugną turime maždaug tiek pat informacijos, kiek apie Marsą. Ji paminėjo, kad inovacijos e, šioje srityje galėtų padėti mum kovoti su klimato kaita, užsitikrinti maisto saugumą, inovacijos mėlynojoje ekonomikoje, padėtų mum išspręsti darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo problemas, ypač turint galvoje krizinę situaciją. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti komisijai už veiksmų planą mėlynosios ekonomikos srityje iš tiesų yra didelis melinosios ekonomikos augimo potencialas Europos Sąjungoje. E, čia be to, ką minėjo ponas Farera, turėtume paminėti akvakultūrą, mėlynąją biotehnologiją, e, okeanų ir jūrų e, potencialo panaudojimą gaminant energiją, kruizinį turizmą ir taip toliau. Šiuose srityse e, galime skatinti augimą, kaip yra e, jūrinės energetikos sritis, bet kad tą pasiektume, mums reikia žinių ir specializuoto ir aukštesnės kokybės mokymo ir tai mums leistų sukurti e, daugiau darbo vietų. O kalbant apie mokslinius tyrimus, tai tie moksliniai tyrimai turėtų būti e, bendri, paremti bendradarbiavimo principų. Taip pat šioje srityje turėtume skatinti privačią ir viešą partnerystę. ES turėtų visapusiškai išnaudoti mėlynosios ekonomikos potencialą, turėti atitinkamai parengtus darbuotojus, kurie galėtų pasinaudoti naujausiamis technologijomis ir priemonėmis bei įranga. Ir manau, kad šioje srityje visos valstybės narės gali suvaidinti mm, svarbu vaidmenį, bet reiktų daugiau bendrų veiksmų. Ir svarbiausias problemas turėtume spręsti ne tik valstybių narių, bet ir ES lygmenių. Ir čia svarbiausia yra turėti pakankamos informacijos apie mm, jūras ir vandeninus ir siekti, kad mokslininkai, inžinieriai ir kiti specialistai galėtų taikyti naujas technologijas šioje srityje. Taip pat manau, kad privataus sektoriaus vaidmuo čia yra labai svarbus. Jisai gali uh, E, nurodyti, e, kokie rinkos tyrimai yra reikalingi, kokie projektai čia būtų naudingi. E, mėlynoji ekonomika galėtų padėti Europos Sąjungos ekonomikos augimui, pakrančių regionų, spartesniam augimui, tvariam jūros išteklių naudojimui ir užimtumo didinimui bei darbo vietų kūrimui Europoje ir aš esu pasirengusi bendradarbiauti su kolegomis šiame komitete, su komisija ir aišku su pranešėju ponu Ferreira. Ir manau, kad sugebėsime atsakyti jo patiktų klausimus ties, ką šiame pranešime turėtume, ties, ko šiame pranešime turėtume susitelkti. Labai ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kolega Mara gal. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Ferrera. Jis labai teisingai pastebėjo, kad mes turime tikrai labai puikių galimybių kažką pasiekti. Dažnai šitama yra pamirštama, kai yra sudarinėjamos ES strategijos ir programos. Man atrodo, kad e, trūksta aiškios e, strategijos, aiškiai apibrieštais tikslais ir uždaviniais. Aš manau, kad parengtas iš ties puikus e, darbo dokumentas. Ir dar šitą norėčiau pridurti. Man susidarė toks įspūdis, kad e, mes turėtumėm susitelkti ties svarbiausiais dalykais ir veiksmingai bendradarbiauti tarpusavėje. Komisijos dokumente pateikiama e, tam tikra specifinė, labai koncentruota analizė. Ten plačiai apžvelgiami jūrų ištekliai ir e, man susidaro toks įspūdis, kad Visų pirma, kalbama apie jūros išteklių ekonominį panaudojimą. Taip, tai gerai, bet kaip kad sakė ponas Ferreira, mes turėtumėm stengtis nubriežti, nubriežti tam tikrą raudoną liniją ar užtikrinti visuotinę gerovę. Reikia rasti tinkamą pusiausvirą tarp e, jūrų išteklių ekonominio naudojimo, o antra vertus ir tarp e, aplinkos apsaugos reikalavimų ir gerovės. Be abejo, šiame darbo dokumente slypi ir tam tikra e, rizika. Kalbama ir apie tam tikrą slypinčią riziką. Aš manau, kad mes turėtumėm e, rasti tinkamą įvairių interesų pusiausvyrą. Pritariu tam, kad reikėtų stengtis gauti daugiau informacijos, skatinti mokslinius tyrimus, tai yra būtina norint pasistumėti priekį. Taip pat pritariu ir tam, kad dabartinės koncepcijos pernelik plačiai apibrėžtos. Mes iš Europos komisijos turime pareikalauti viską sukonkretinti. Reikia konkretesnių priemonių, kurių įgyvendinimą būtų galima kontroliuoti ir vertinti. dėl kartografijos. Aš manau, kad yra būtina e, e, įgyvendinti vadinamąjį Habitat Mapping projektą. E, tokiu būdu galėsime išsiaiškinti, kokie turtai slypi jūros gelmise. Toliau pakrantas. Man atrodo, kad Visi nauji moksliniai duomenys turėtų mums padėti apsaugoti rūšių įvairovę, o taip pat ir gamtą, aplinką. Manau, kad būtent tokia kryptimi ir reikėtų eiti. Aš manau, kad nepakanka jau dabar egzistuojančių programų, kurios yra įvardintos tekste. Reikėtų sukurti labai aiškę strategiją su aiškiais tikslais, aiškiais e, indikatoriais. Ir e, e, ta strategija turėtų apimti įvairius aspektus, kurie būtų susiję ir su ekonominiais interesais. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Yes, just, uh, briefly. Ačiū. Labai trumpai aš norėčiau pratesti mintį apie darbo vietas Aš esu iš Anglijos pietvakarių. Šiame regione mes turime ilgą pakrantę ir toje pakrantėje yra e, daug apleistų kaimelių, miestelių, kur e, žmonės uždirba nedaug, dažnai dirba nelegaliai. Ir tikrai e, ten reikėtų nau, taikyti naujas technologijas, bet su tokiamis naujomis technologijomis turėtų uh, dirbti kvalifikuoti darbuotojai. Aš čia kalbu apie uh, su potviniai susijusias technologijas. Ir manau, kad tokios technologijos ypač būtų naudingos uh, desperatiškiams regionams. Dėkoju. Galbūt Europos komisija E, galėtų pateikti komentarų. Tarp mūsų yra ponas King, generalinio Marė direktorato atstovas. Žodis jums, prašom. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, jūs kalbate apie labai e, svarbę e, generalinio jūrų direktorato veiklos rūšį. Turiuomenį vadinamąją mėlynąją ekonomiką, blue economy. Ši ekonomikos rušis yra svarbi ir ji turi didžiulį potencialą aukti. Mėlynoji ekonomika gali prisidėti prie papildomų darbo vietų kūrimo ES, ypač pakrančių regionuose. 2012 metais mes paskelbėme komunikatą apie mėlynąją ekonomiką. Ir mes nurodome, kad iki 2020 metų Berlyno ekonomika gali padėti sukurti 2-3 milijonus darbo vietų, jeigu bus imtasi teisingos politikos. Gal tai ir netrodo labai ambicinga, bet mes kalbame apie labai konkretų sektorių, apie vandenino energijos sektorių. Yra suburtas atitinkamas forumas, kur. Uh, renkama informacija apie potvinius. Iš tikrųjų, šis sektorius yra svarbus, nes, yra, e, nes bus išnaudojama atsinaujinanti energija ateityje. Komunikate mes taip pat kalbame ir apie inova, inovacijas bei įgūdžius. Uh, Mes nemanome, kad e, mėlynoji ekonomika gali būti sėkminga, jeigu darbuotojai neturės atitinkamų įgūdžių. Čia reikia užtikrinti, kad e, bus naudojamas lėšomis iš ES fondo, taip pat ir iš valstybių narių biudžeto. Aš manau, kad e, čia reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie E, jūros dugno tyrinėjimą, bet ir apie tradicinės e, e, veiklos rušis, kaip, pavyzdžiui, laivų statybą. 2020 m. strategijoje kalbama apie finansavimą mėlynai ekonomikai. Ir 2014-2015 m. darbo programoje jau buvo atrinkti kai kurie projektai, kurie bus finansuojami. Tai jau yra žingsnis į priekį. Taip pat reikėtų užtikrinti tinkamą bendravimą tarp verslo, pasaulio ir mokslininkų. Europos Sąjungoje yra e, teikiamas neblogas finansavimas moksliniams tyrimams, bet Europos Sąjungai nėra sėkmingai mokslinio tyrimų rezultatai paverčiami praktinėmis idėjomis. Taigi komunikate mes kalbame apie tai, kad Ir čia reikėtų tam tikro proveržio. E, apie tai kalbame ir programoje Horizontas 2020. E, įvairiose sektoriuose e, reikėtų siekti sinergijos tarp mokslininkų ir verslo. Man atrodo, kad tokiu būdu mes skatintumėm inovacijas. Ačiū. Mm, Dėkuoju Jums, Jūs pristatėte Europos komisijos poziciją, pristatėte priežastis, kodėl reikėjo imtis veiksmų šioje srityje, mums visiems labai svarbėjo. Dabar kreipiuosi į kolegą Ferreirą, mūsų pranešėją, kad jis apibendrintų diskusiją ir padarytų išvadas. Ačiū pirmininkė. Labai įsiklausiau atidžiai tai, ką jūs sakėte. Ir taip pat, ką sakė komisija bei kolegos, atrodo, kad tikrai mes turime šioje srityje didžiulį darbo vietų kūrimo potencialą. Pradžioje apie tai nekalbėjo daug, bet iš tiesų reikia kalbėti apie mokymus, e, lėšos skirtos e, vystimuisi. Taip pat turėtų pasiekti ir tas institucijas, kurios užsima mokymu. Mes per pastarasius keletą metų matėme, kad ne viskas pavyko, dėl to reikėjo iš naujo pradėti, kadangi buvo priimti neteisingi investicijų sprendimai. Mums reikia apmokyti žmonės ir mums reikia deramų investicijų. Reikia e, tuos du dalykus derinti ir gyventinti viską geriausiomis sąlygomis. Žmonės turėtų galėti dirbti, o mokslininkai galėtų dirbti pagal geriausią sistemą. E, tai atitiktų mūsų bendruosius e, tikslus pagal strategiją Europa 2020. Jūs taip pat e, minėjote, kad projektai atrinkti šioje srityje. Tai galėsime atlikti preliminarų vertinimą, kaip viskas vyksta, kaip bus įgyvendama mokslinių tyrimų programa galėsime pasižiūrėti į tam tikrus dalykus, bet taip pat e, žinome, kad šiais ryšiais skiriama mažiau lėšų, tai taip pat reikės įvertinti tų mažesnių lėšų pasiekmes. Turėsime žiūrėti ir į tvarumo dalykus, kurie yra bendri, kaip aš kad sakau savo pranešime. Mes jau nebeturėtume e, kartoti jūroje tų klaidų, kurias padarėme žemėje, sausumoje, kai nesugebėjome taupiai naudoti išteklių. Nebe dėkime įdingų modelių, kuriuos buvo bandoma pritaikyti sausumoje, nebedarykime to jūroje. Dėl apriepties mes neturėtume galvoti tik apie kažkokį e, sektorių, pavyzdžiui, apie jūros dugną, bet galvoti apie įvairius išteklius. Kaip sakė komisijos atstovas, mes turėtume siekti apimti įvairias sritis. Tikriausiai tiek, nebeturiu ką ir pridurti, o kitose posėdžiuose turėsime daugiau galimybių panagrinėti šią nepaprastai įdomią temą. manau, kad e, mes turėtume kai ką dar išspręsti tarp šešėlinių pranešėjų ir su tarnybomis atitinkomis e, pasikalbėti. Reikėtų gal šiuo klausimu surenkti klausimą komiteto turime labai daug darbų susiplanavę, gal nebus e, vietos, niekaip negalėsime įterpti to klausimu, bet galbūt reikėtų rasti būdų, kaip pasikviesti žmonės, kurie dirba šiose tie, kurie galėtų prisidėti prie šio pranešimo. Koordinatoriai turėtų tokį pasiūlymą pateikti, kad jis vėliau būtų svarstomas. E, tvarkaraštis 23-24 kovo, tada svarstysime pranešimo projektą. Pakeitimus galima pateikti iki kovo 21 dienos. Viskas šiandieną. Labai ačiū, kad dirbote. Kitą kartą susitiksime vasario 23 dieną. 24 dieną nuo 9 iki 12.30, 25 nuo 15 dirbsime. 23 ir 24 vasario vėl pasimatysime. Labai Jums ačiū po trijų savaičių.